to prevent recruitment, voluntary or forced in the first place, is an important uh, element, but also more down-to-earth measures. Uh, apparently, one of the uh, reasons why we very often see that child... Dažnai matome, kad vaikai yra samdomi valstybės armijų, valstybinių armijų, būtent kad e, dėl to, kad yra numatytos didelės samdinių kvotos ir tam, kad pasamdyta būtų tiek, kiek yra numatyta, jie tada linkia tuos skaičius papildyti ir nepilnamečiais. Taigi, aišku, reikia kalbėti apie valstybę ir reikia kalbėti apie tai, kad reikia ir su nevalstybinėmis grupėmis vesti dialogą. Na ir dar viena mano pristatymo skaidrė, prieš suteikę žodį kolegai. Tai yra darnumo, nuoseklumo, bendradarbiavimo aspektas. Įsivaizduoju, kad ES pats svarbiausias dalykas yra užtikrinti vidinę darną. Ir toje vidinėje darnoje yra ir antras lygmuo. Reikia derinti veiksmus tarp štabo, vadavietės ir delegacijų, kurios dirba vietoje. Kartais tas ryšys yra nepakankamai įvertinamas ir mes atlikome uh, šalių studija mm, tuo atžvilgiu ir taip pat politikos sritys turi būti tarpusavėje derinamos ir humanitarinė pagalba, ir užsienio politika, ir vystomasis, vystomasis bendradarbiavimas. Ir taip pat politinės bei finansavimo priemonės turi būti de, derinamos, ypač kalbant apie politinių ir finansavimo priemonių darną ir nuoseklumą. Kolega daugiau apie tai papasakos. Okay, uh, many thanks for giving me the floor. Uh, I will just... Dėkoju už žodį. Aš trumpai pristatysiu finansavimo priemonių analizės rezultatus ir kokie projektai buvo gyvendinti naudojant ES lėšas. Taip pat labai trumpai papasakosiu ir apie bendros saugumo gynybos politikos misijų veiklą. Ir išryškinsiu svarbiausius iššūkius, su kuriais susidurėme ir taip pat šiek tiek pakalbėsiu apie galimą Europos parlamento indėlį. Politikos dokumentai, kalbant apie vaikus, kurios paveikė ginkluoti konfliktai, čia matome nemažai priemonių, kur kalbama apie tai, kad reikalingas nuoseklus požiūris į vaikų kareivių ir vaikų nukentėjusių nuo ginkluotų konfliktų problemą. Šie politikos dokumentai dar yra papildomi ir atitinkamais veiksmais, tam tikrų veiksmų finansavimu ir bendros saugumo gynybos politikos misijomis. Taigi, jeigu visa tai būtų veiksmingai ir efektyviai gyvendinta, tuomet ES tikrai galėtų iš esmės prisidėti e, sprendžiant šią problemą. Dabar kalbant apie politikos gairių ir strategijų gyvendinimą, čia matome, kad ES institucijos imasi veiksmų atitinkamose šalyse ir bando įgyvendinti tas priemonės ir prioritetą skirti vaikų teisėms ir vaikams, kurie kenčia nuo ginkluotų konfliktų. Ir čia matome, kad tai atsispindi keliuose veiksmų, veiksmų planuose, atitinkamuose dokumentuose, gairėse. Pažvelgus finansavimo priemonės, kurios buvo naudojamos, yra išorės veiksmų tarnybos 12 metais parengtas dokumentas, kur yra pateiktas negalutinis visų iniciatyvų sąrašas, iniciatyvų, kurių ėmėsi ir institucijos, ir valstybės narės. Ir matome, kad nuo 2008 iki 2012 metų per tą laikotarpį Europos Sąjunga 300 milijonų eurų skyrė šią problemą įspręsti. 300 milijonų eurų ta suma dar nėra galutinė ir nėra pilna, nes dažnai yra ir tokių projektų, kurie yra platesni, tarkim, nes yra, e, pagal juos yra e, siekiama ir vystimosi bendradarbiavimo tikslų ir tuomet projekto kaštai jau yra didesni. Ir tai nėra vien tik tai prorata e, skaičiai, bet bendri projekto skaičiai. O suvestiniai skaičiai rodo, kad e, yra užtikrinamas ir geografinis balansas, visos valstybės, kurios pateko į tą generalinio, jungtinių tautų generalinio sekretoriaus sąrašą, kur valstybės, kur yra ginkluotų konfliktų, juose visose buvo įgyvendinti projektai ir projektai buvo finansuojami irgi nuosekliai, ne tik prevencija, bet ir reabilitavimas, švietimas skubos tvarka ir struktūrinis finansavimas buvo numatytas pagal šios projektus. Jeigu pažvelgtumėme į pavienės valstybės, čia matome, kad tas nuoseklumas tik yra dalinis, nes dažnai yra tik kai kurie veiks, veiks, veiksmai, kurie gyvendinami šalyje. Tai viena vertus yra susijęs su naudojamomis finansavimo priemonėmis ir taip pat su tuo, kad ES delegacijos dirbančios vietoje yra įtraukiamos. Kalbant apie naudojamą ES finansavimą, matome, daugiausia yra medik finansavimas ir humanitarnės pagalbos lėšos, kurios yra naudojamos projektams įgyvendinti skirtiems vaikams konfliktų, ginkolose konfliktuose. Ir tai dažniausiai yra trumpalaikiai projektai. Kalbant apie labiau struktūrinį finansavimą, matome, kad vystimosi fondas ir kitos priemonės tik dalinai yra naudojamos siekiant įgyvendinti labiau struktūrinius projektus, pavyzdžiui, švietimas skubos tvarka. Ir dažniausiai valstybės narės jau numato tokį struktūrinį finansavimą, taigi labai svarbu, kad pavienėse šalyse būtų daugiau derinami veiksmai tarp ES delegacijos ir įvairių ES valstybių narių, tam, kad būtų galima užtikrinti veiksmų darnumą. Taip pat delegacijose matome irgi skirtingus delegacijų aktyvumo lygius. Čia nėra susiję, tai nėra susiję vien tik tai su delegacijos noru kažką daryti, bet taip pat susiję ir su iššūkiais ir prioritetais, kurie tenka tai delegacijai, dirbant e, konkrečioje valstybėje e, konflikto ar, ar postkonflikto kontekste. Ir Delegacijos irgi turi ribotus išteklius ir personalo prasme, ir finansų prasme. Ir dėl to, aišku, galimas delegacijos vaidmuo yra ribotas, bandant ir derinti, ir stebėti e, situaciją su vaikais konflikto zonose. Taip pat įgyvendinant įvairias operacijas matome, kad irgi sudėtinga gauti tokius ad hoc finansus arba finansuoti pačioms delegacijoms tuos veiksmus. Ir vėlgi delegacijų vaidmuo dėl to yra ribotas. Ką būtų galima padaryti, kad e, išspręstumėme tas problemas? Pirmiausia, labai svarbu, kad finansinėse priemonėse būtų tikslinės biudžeto eilutės vaikų teisėms ir vaikams pažeisti, e, nukentėjusiems nuo karinių konfliktų, kad būtų užtikrintas tikslinis finansavimas. Antras dalykas – stabilumo priemonė nėra pakankamai naudojama ir būtent stabilumo priemonė galėtų delegacijoms leisti aplikuoti, gauti atitinkamas lėšas, kad lankščiai galėtų finansuoti projektus, kurie galėtų duoti neblogų rezultatų šalyje stabilumo priemonės tikslinė finansavimo eilutė yra labai ribota ir vis tiek nėra pakankamai dar naudojama, nes nelabai delegacijos žino, kad egzistuoja tokia galimybė pasinaudoti tomis tikslinėmis lėšomis, taigi labai svarbu daugiau informacijos teikti delegacijoms apie tai. Na ir dar vienas dalykas. ES bendros saugumo gynybos politikos misijos. Europos Sąjunga turi didelius svertus įvairių vyriausybių atžvilgių, šalių atžvilgių, kur yra vaikai kenčiantis nuo karinių konfliktų. ES ir Malija ir Demokratinėje Kongo Respublikoje turi savo misijas ir turi įgaliojimą apmokyti nacionalinę armiją arba kitaip įsitraukti į ginkluotųjų pajėgų darbą vietoje. Tačiau nėra iš anksto apibrieštos veiksmingos ir pasangos politikos, pagal kurią būtų galima teikti paramą ginkluotosioms pajėgoms. Junktinių tautų generalinis sekretorius yra pateikęs tokį sąrašą vyriausybių, kurios, kuriuose yra e, samdomi, kurios samdo vaikus į ginkluotasias pajėgas. Ir atitinkamai Demokratinėje Kongo Respublikoje buvo imtasi atitinkamos priemonės, tačiau labai svarbu ir daryti atitinkamą spaudimą vyriausybei ir Europos parlamentas yra patvirtinęs atitinkamą dokumentą, tą yra padarę ir JAV bei jungtinės tautos, tiesiog tam, kad valdžia primtų, daryti spaudimą, kad valdžia primtų atitinkamą veiksmų planą ir jį gyvendintų. Toks spaudimas daromas Demokratinės Kongo Respublikos vyriausybei. JAV teigia, kad stabdys atitinkamas pajėgų, ginkluotojų pajėgų mokymo iniciatyvas, jeigu valdžia nesims atitinkamų reformų. Ir tokiu būdu valdžia galiausiai buvo priversta imtis atitinkamų reformų. Tai tiek, dėkoju. Thank you. Bo Ačiū abiem kalbėtojam. Už tai, kad jūs labai aiškiai patikėti informaciją, kas yra veiksminga, o kas nėra veiksminga ir ką reikėtų gerinti. Dabar išklausysime ponios Jakova. E, jinai pateiks informacijos. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Pirmiausia, labai džiaugiuosi šiuo atliktų tyrimu, nes tai yra labai naudingas indėlis į mūsų darbą. Taip pat pritarėm pagrindiniams išvadoms padarytam šiame tyrė, tyrime, tai yra, jog reikia sutelkti dėmesį mūsų uh, politikos skričių įgyvendinimą. Taip pat mes ir toliau laikomės išsamaus požiūrio, požiūrio į visus vaikus, kurie nukėtėja nuo ginkluotų e, konfliktų, ne vien kalbant apie e, vaikus karius ir sutelkti dėmesį pažeidžiamiausius vaikus. Tai galėtų būti mergaitės ar neįgalūs vaikai. Taip pat mes pasisakom už bendryje grindžiamą požiūrį, bendruomenę grindžiamą požiūrį į tokius nukentėjusius vaikus. Ta darbo tvarkė turėtų tapti išsamaus požiūrio į krizės nedaloma dalimi ir mes bandome tą išsamų požiūrį taikyti konfliktinėse situacijose, tokiuose kaip Centrinėje Afrikos e, e, Respublikoje. Tuose tyrimuose taip pat raginama užtikrinti didesnį e, skaidrumą Europos išorės veiksmų tarnybos, e, panalizuoti, kokios galėtų kitos diplomatinės galimybės ir nustatyti prioritetus. Šiuo metu ES lygių mes svarstome, kaip galėtume savo politiką dėl vaikų nukentėjusių nuo konfliktų padaryti veiksmingesnę. Ir man malonu, jog dauguma mūsų iniciatyvų ir mūsų mąstymo būdas atitinka uh, pagrindinės rekomendacijas, kurios padarytos atlikus tyrimą. Per keletą metų tarptautinė visuomenė sugebėjo užtikrinti ir sukurti stiprią vaikų apsaugos sistemą, kuri grindžiama Jungtinių tautų saugumo tarybos ir generalinės asamblėjos rekomendacijomis. Mes e, ir toliau ketiname stiprinti šią sistemą pasisakoma prieš politizavimą šio klausimų saugumo taryboje ir ES mano, kad mes turime papildyti savo dabartinį darbą pozityvesniu požiūriu. Ir tai reiškia, jog mes ne vien telksime dėmesį, e, kad e, pažeidėjai būtų atskaitingi už padarytus pažeidimus ir nusikaltimus, bet taip pat raginti dalyvauti tas šalis, kurios yra pasirengusios pasipriešinti tiem pažeidimam ir siekti pokyčių. Taip pat mes manome, jog turime remti jungtinės tautas jų pastangose ir visų pirma, visų pirma siekiant įgyvendinti veiksmų planus. Taip pat mes manome, jog turime integruoti vaikus ir vaikų problemas į vykdomus taikos procesus ir sutaikinimo pastangų procesus. Tai yra taip pat viena iš tyrimo rekomendacijų. Šiais metais mes bandėme e, nustatyti tas bandomasias šalis, kuriuose galima būtų taikyti šį požiūrį ir įtraukti uh, vaikų nukentėjusių nuo ginkluotų nusikaltimų darbo tvarkę į būsimų metų veiklos programavimą. Taip pat noriu paminėti, jog turime komitetą žmogaus teisų strategijai ir mes ketiname paremti Jungtinių tautų generalinio sekretorius specialų atstovą, kuris dirba vaikų nukentėjusių nuo karinių konfliktų srityje. Rengiamos kampanijos vietos lygių ir mes e, skatinsime aštuonias likusias šalis, kurios vis dar samdo į kariuomenę vaikus, kad iki 2016 metų tos šalis atsisakytų šios praktikos. Žinoma, tai reikia padaryti labai patikimų ir, ir pati, patvirtinamų, patikrinamų būdų, ir veiksmų planai turėtų būti pasirašyti, jau yra pasirašymų etape kai kurie, kai kurie jau yra parašyti, aš kalbu apie aštuonias e, valstybės, kurios vis dar samdai kuriuomenė vaikus. Taip pat reikia e, dėti pastangas prevencijai vaikų panaudojimo kariniuose konfliktuose ir ateitie mes turime sutelkti dėmesį ir į nevalstybinius dalyvius Kampanijose mes keliame ir kitus klausimus, ne vien visų planų gyvenimo. Pavyzdžiui, mes ketiname paremti visuotinį ratifikavimą neprivalomo protokolo prie vaikų teisų konvencijos. 2012 metais jis buvo primtas ir mes turime tikrai pasiekę gerų rezultatų. Pavyzdžiui, nuo 2012 pradžios dar dešimt valstybių ratifikavo šį mano minėtą neprivalomą protokolą. Jeigu kalbėtume apie diferencijavimą pažeidėjų, čia mes turime galvoje ne vien valstybinio lygio pažeidėjus, bet, bet ir ne, taip pat ir nevalstybinius pažeidėjus. Čia turime skirti dėmesį vaikų teisėms ir labai svarbu, jog jungtinės teisės turi prieigą prie tų šalių, nepažeidžiant jų oficialaus statuso Mūsų manimu tai yra svarbus dalykas ir būtina dirbti ties to klausimu. Taip pat mes manome, jog svarbu, jog ES ir toliau stipriai politiškai remtų jungtinių taitų darbo atvarkę ir pritartų specia, specialiojo atstovo įgaliojimo atnaujimui. Tai yra labai svarbus e, žingsnis Taip pat turime bendradarbiauti su mūsų partneriais Latino Amerikoje, siekiant šių tikslų. Taip pat reikia stiprinti partnerystę su trečiosiomis šalimis ir su regioninėmis organizacijomis. Čia turime gerą pagrindą darbui nuo praėjusio rugsėjo mėnesio, kai buvo surinktas seminaras su Afrikos sąjunga dėl vaikų kariniuose konfliktuose ir buvo nustatyta gana nemažai pažeidėjų, kurie yra Afrikos žemynė. Ir galiausiai mes stipriname savo pajėgumus, kad galėtume pasiekti šių svarbių tikslų. Ir šiais metais, 25 birželio, surenksime antrą apmokymų raundą ES e, darbuotojams, e, kurie dirba vaikų, kurie traukti karinius konfliktus e, įsrityje. Dėkuoju uždėmesi. Thank you, madam. Ačiū ponę Sutjakovą, dabar išklausysime ponę Dublar. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju iš galimybę pasisakyti, pristatyti šią, šį pranešimą, šią ataskaitą. Aš norėčiau padėkoti autoriam šio pranešimo. Pastaraisiais mėnesiais mes apsikeitėme tikrai nemažą dalimi informacijos ir tai leido mums įvertinti tą patirtį, kuri sutarpta vietoje. Mes dėkojame konstruktyviam požiūriui šiame pranešime ir tos rekomendacijos, kurios yra siūlomums, atrodo didžiai dalimi palankios ir tinkamos ir reikėtų koreguoti ES požiūrį, kuris būtų globalaus lygio, kuris leistų spręsti vaikų įtrauktų karinius konfliktus problemas ir stiprinti ryšius su partneriais. Dėl ES delegacijų, taip pat jungtinių tautų lygių. Taip pat reikėtų bendrauti su kitomis valstybėmis narėmis ir agentūromis. 2013 metais buvo daug skiriama dėmesio vaikams, kurie dalyvauja kariniuose konfliktuose ir buvo įvertinti vis, veiks, visi veiksmai atlikti šioje srityje. Taip pat norime pabrėžti sunkumus kurie buvo išryškinti šioje ataskaitoje. Pirmiausia, tą problematiką reikia iškelti į aukštesnį lygį ir tas požiūris turėtų apimti ne tik vaikus, karius, bet išplėsti šį požiūrį reikėtų labiau skatinti vaikų teisės ir vaikų apsaugą, e, vaikų, kuri, prieš kuriuos yra įmamos smurtinių veiksmų. Čia reikia ir logistiką apgalvoti, naudojant turimas priemonės ir priemonių rinkinius. Ir e, užtikrinti vaikų apsaugą, vaikų teisų apsaugos skatinimą, vaikų, kurie dalyvauja kariniuose konfliktuose. Ir šis klausimas vis labiau yra traktuojamas kaip globalus visuotinis klausimas. Mes manome, kad tas požiūris turėtų būti tarp sektorinis, turėtų integruoti įvairias temas - švietimas, sveikatos apsauga, e, perkeltųjų asmenų padėtis ir kiti klausimai. Taip pat norėčiau paminėti būtinybę šiame ataskaitoje užmėgsti ryšti, nustatyti ryšį tarp vidutinės trukmės, ilgalaikės trukmės veiksmų ir atitinkami tyrimai vis labai, labiau pademonstruoja, jog bendros pastangos e, kurti bendrą požiūrį e, leistų mums išplėsti e, tas sritis, kuriuose dirbam, apimant ir švietimas, sveikatos apsaugą ir kitus dalykus. Taip yra svarbu nustatyti specifinį ryšį, kuris turėtų būti palaikomas tarp ES ir UNICEF ypač e, tiems atstovams, kurie dirba žmogaus teisų apsaugos srityje, kad būtų galima daugiau skirti dėmesio e, projektams susijusiems su vaikais. Ir ypač ta dalis, kuri yra svarbi su socialinė ir ekonominė integracija šiuose projektuose. Kaip ataskaitoje yra pabrėžiama, yra labai specifinė te, te, tematika apimama, Nuo 2013 metais apie 300 tūkstančių milijonų eurų yra skiriama šioms temoms. E, taip pat yra raginama e, kurti ir siūlyti projektus, įtraukti civilinę visuomenę. Ir tai leistų ir jungtinių tautų atitinkamoms agentūroms aktyviau dirbti šioje srityje. E, tiek kalbant apie vaikus karius, tiek apie e, vaikus nukentėjusius nuo karinių e, konfliktų. Apie 40 milijonų eurų taip pat yra skirta vaikams nukentėjusiems nuo smurto. Toliau dėl 2014-2020 metų programos ir problematikos susijusios su vaikais, kurie dalyvauja kariniuose konfliktuose. Čia mes e, norėtume pabrėžti, e, jog reikia Europos demokratijos ir žmogus teisų e, iniciatyvos priemonę taikyti. Ir taip pat taikyti priemonę, kuri vadinasi Global Public Goods and Challenges. Šiandien mūsų užmogės yra tikrai labai platus šioje srityje. Iki 2000, nuo 2007 metų yra žvelgiama žmogaus teisų bendradarbiavimo projektuose tiek delegacijų ir valstybių narių lygių, tiek centrinių lygių, apimant bendras temas. Ir taip pat su UNICEF mes turėtumėm užbaigti kurti tą priemonių rinkinį, kuris leistų skatinti vystimasi ir 2014 metams pirmenybė būtų skiriama tam priemonių rinkiniui, į kurį būtų ir, įtraukti ir vaikų aspektai. Ir taip pat norėčiau paminėti, jog šiuo metu mes vertiname 208 metų tarybos primtą sprendimą ir atsižvelgsime tai toliau gyvendami savo darbą. Thank you, Monsieur Dublė. Ačiū. Ačiū komisijai. Toliau, ponas Kukan. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu Jūs pasveikinti pirmininkę dėl Jūsų pranešimų, nes nemanau, kad koks nors kitas komiteto pirmininkas tikrai taip informatyviai pateikia pranešimus, todėl džiaugiuosi Jūsų darbu. Dabar dėl svarstomo šiandien klausimo. Pirmiausia, noriu padėkoti svečiams, kad atvyko į mūsų komiteto posėdį ir pristatė tyrimo rezultatus. Labiausiai man patiko tai, kad tyrimo metu buvo vadovaujamasi pragmatiškumo principu. Iš mano pusės keletas bendro pobūdžio pastabų. Kadangi vis daugiau vaikų dalyvauja kariniuose konfliktuose, Tai rodo, jų didėjantis skaičius rodo, kad tartautinė bendruomenė nepakankamai imasi priemonių. Centrinė Afrikos Respublika, ten, na, sakykime, patys naujausi konfliktai, kur dalyvauja vaikai, kur labai rimtai pažeidžiamo žmogaus teisės ir ekstremistai indoktrinuoja vaikus vyksta į mokyklas, juos išnaudoja. Tai tik vienas e, iš nedaugelio pavyzdžių, ką aš dabar sakau. Apskritai, tai vaikams dalyvavimas kariniuose konfliktuose turės ilgalaikės pasiekmes. Nebaudžiamumas už vaikų įtraukimą ir panaudojimą kariniuose konfliktuose išlieka rimta problema. Aišku, tarp valstybiniai konfliktai kelia sunkumų kaltinant, pateikiant kaltinimus vienai ar kitai pusiai. Bet mes turime moralinius principus, kurių reikia laikytis ir vargu ar galima tikėtis geresnio moralinio principo pasireiškimo, negu jų taikymas šioje srityje. Taigi, moralinių požiūrių, ką būtų galima padaryti? Pirmiausiai, aš manau, kad reikia labai garsiai kalbėti šią temą. ES rekomendacijos dėl vaikų kareivių. Tai yra tik viena iš priemonių ir ten numatyti tik viena iš dviejų priemonių faktiškai. Yra ir kitų priemonių, tai yra krizių valdymo um, kontekste mes galime panaudoti humanitarinę pagalbą. Jūs gana rimtai panalizavote šį klausimą, tačiau noriu paklausti, ar mes tikrai išnaudojame pakankamai veiksmingai turimas priemonės ir ar praktinių požiūrių nebūtų naudinga pagerinti jų taikomumą. Galbūt reikėtų pagalvoti apie atskirą rezoliuciją šiuo klausimu. Visi vykstantis konfliktai kelia rimtą vaikų kareivių problemą. Ir aš žinau, kad ir DEVE komitetas, plėtros komitetas svarsto šį klausimą. Bet padėtis negerėja, o kaip tik vis labiau blogėja ir vis sunkiau darosi šio klausimu parengti rezoliuciją. Ir baigdamas pasakysiu vieną dalyką, kurį girdime dažnai O tai yra, mes sakome, kad vaikai yra mūsų ateitis. Tai nuvalgio tas posakis. Bet ar tikrai mūsų visos viešusios pastangos duoda rezultatų ir yra prasmingos. Todėl gal reikėtų Europos parlamentui imtis rimtesnių veiksmų. Na, suprantu, kad šiandien negausiai dalyvaujame aš ir jūs, bet nuo kažko reikia pradėti. Pirmininkė, ačiū ponia Kukanai. Dabar dėl rezoliucijos. Ar jūs manote, kad įmanoma dar šios kadencijos metu tokią rezoliuciją parengti ir ponas Kukanas? Na, pradėti reikia dabar, o kada baigsime, tai rezoliuciją parengti ir patvirtinti galima ir vėliau. Pirmininkė, na kągi. Noriu užduoti vieną konkretų klausimą gal jums, ponia profesoriam, profesoriau. profesoriau Pirmoje skaidrėje jūs rodėte žemėlapį. Ten aštuonios valstybės. Viena iš jų yra Mienmaras, o mes turime sukūrę naują darbo grupę dėl Mienmaro. Ir jeigu aš gerai prisimenu, 16 pilietinių karų vyko Mienmare. Taigi, kiek rimtai jūs dirbate jungtinių tautų darbo grupėje skirtoje vaikams kareiviams. Kitas dalykas yra taikos dėrybos Kolumbijoje. Vyko susitikimai ir noriu paklausti jūsų, kiek taikos dėrybų metu atsižvelgiama į vaikų panaudojimą konflikte. Tikiuosi, kad jūs galėsite trumpai atsakyti ir matau, kad ponia Sutiekova nori pasisakyti. Gal jūs irgi galite atsakyti šios klausimus, tai prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Turiu pripažinti, kad aš prašiau žodžio savo kolegos Ardu Žerom Dirvie, kuris turėjo pasisakyti, turi pasisakyti, gal suteiksite jam porą trejata minučių, kad žinotumėte, kaip delegacija dirba. O dėl Mienmaro ir Kolumbijos, dėl tų konkrečių klausimų, atsakyt norėčiau aš. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su kolegomis geografiniu požiūriu tam, kad abi šalį būtų įtrauktos į bandomuosius projektus ir tie projektai skirti veiksmingiau kovoti su vaikų įtraukimu į karinius konfliktus. Mes taip pat analizuojame, kaip įtraukti žmogaus teisų apsaugos ir vaikų apsaugos klausimus. Yra be to dar paketas paramos priemonių, kurios skirtos taikai atkurti šiuose šalyse. Pavyzdžiui, dėl Kolumbijos šiuo metu vyksta parengiamosios dėrybos dėl taikos dėrybų. Mes iškėlėme ir e, mūsų dialogo žmogaus teisų klausimai su Kolumbija kontekste taikos įtvirtinimo klausimą ir vaikų karių klausimą. Na, tiek iš mano pusės, bet noriu paprašyti, kad uh, jūs suteiktume žodį mano kolegai porai dviejų minučių, kuris pasisakys dėl DRT, Demokratinės Kongo Respublikos. Ačiū. Taip, e, Kongas tikrai yra rimta problema. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau labai trumpai pakalbėti apie Demokratinę Kongo Respubliką. Aš išorės veiksmų tarnybos atsakingas už šią šalį. Sveikiname šiuos e, studijos rezultatus ir pateiktas rekomendacijas. Ginkluotasis konfliktas yra minimas žmogaus teisių strategijoje ES ir praeitais metais buvo patvirtinta ta strategija dėl Kongo. 2012 metais vyriausybė pasirašė mechanizmą su jungtinėmis tautomis ir įsipareigojo kovoti su vaikų samdymu į ginkluotasias pajėgas. Kai buvo pasirašytas veiksmų planas, matėme įvairių veiksmų. Kongo ginkluotose pajėgose pasamdytų vaikų skaičius markiai sumažėjo. Didėjo e, vaikų esančių ginkluotose pajėgose. Kai kurios ginkluotosios pajėgos grupės daugiausia yra numatyta, kurios samdo daugiausia vaikus Konge kalbant apie ES delegacijos vykdomus veiksmus, tas klausimas yra horizontaliai sprendžiamas delegacijoje ir politinių lygmenių, ir taip pat e, vedant dialogą su įvairiomis ministerijomis e, Kongo vyriausybėje. ES Kongo valdžioms, valdžios institucijoms e, institucijų reikalauja, kad būtų e, neliktų vaikų ginkluotose pajėgose. Ir ES bando taip pat dirbti ir su karinėmis pajėgomis ir policijos e, pajėgomis ir yra įvesta tokia atitinkama tapatybės kortelė. Taip pat skatinama patvirtinti veiksmų planą, apie kurį aš kalbėjau, ir kad jis būtų veiksmingai įgyvendintas. Kas mėnesį vyksta sustikimai Kinšasoje, žmogus teisų ekspertai, taip pat ir atitinkamų misijų atstovai ir kiti veikėjai dalyvauja tuose sustikimuose. Dėkoju. Thank you. In... Ačiū. Ačiū. Dabar aš manau, ponas Vangs atsakys. Ačiū. Dėl klausimo, kaip patobulinti naudojimas įvairias priemonės. Aš manau, mes minėjome, kad labai svarbu susijęti pagalbą, plėtrą su šitais klausimais, kad būtų galima užtikrinti tiek artimo laikotarpio, tiek tolesnio laikotarpio priemonės. Dar vienas dalykas. Mūsų galva Europos Sąjungos institucijos, pavyzdžiui, Sirijos krizės atveju tikrai labai gerai panaudojo kaiminystės politikos priemonės suteikdami skubos tvarka galimybę Sirijos vaikams mokytis konflikto metu. Aišku, galima dar pasižiūrėti, nes tokie mokymai, jeigu juos panalizuosime, tai pamatysime, kad yra panaudoti taikos operacijoms skirti pinigai. Ir uh, skubos varka organizuojamas mokymas vaikams, kurie yra konflikte. Ši iniciatyva pavadinta taikos vaikai. Jeigu pažvelgsime tarsi iš šalies, tai nebejotinai reikėtų suderinti veiksmus su visais tais, kurie jau veikia atitinkamuose vietose, turiu galvoje kitas šalis teikiančias pagalbą ir taip pat jungtinių tautų atitinkamą pagalbą, nes reikia faktiškai pasižiūrėti, kur susidūrėma, kur stokojama pagalbos. Ir, manau, ES gali tai padaryti, nes iš vienos pusės nepakanka skirti daugiau lėšų humanitariniai pagalbai ar imtis naujų iniciatyvų. Reikia viską susijęti. Kalbant apie demokratinę Kongo Respubliką, tai buvo parengtas veiksmų planas, kuris bus labai naudingas ES komisijos delegacijai, bet reikalingios lėšos, kuriomis galėtų pasinaudoti paramos grupės padedančios Kongo valdžiai gyvendinti vairias priemonės. Yra daug galimybių, bet e, labai greitai surasti finansavimo šaltinį nėra labai lengva. Dabar dėl sukilėlių judėjimo, tai sukilėliai Kongo Respublikoje buvo sumušti, po to įvestos taikos pajėgos. Aišku, vyksta vis plačiau demobilizacija, bet išnaudojami vaikai kariai. O tai reiškia, kad reikalinga demobilizuojant vaikus galvoti apie jų psichologinės būklės atstatymą, apie reabilitacijos programas – ir tai nepakankamai, šitą galimybę nepakankamai išnaudojama, nes pagalba turi savo ribas. Dar vienas dalykas – tai nustatyti ES politikos prioritetus, nes labai sudėtinga finansuoti skirtingus prioritetus ir Todėl labai svarbu išlaikyti finansavimą tam, kas yra būtina, ypač vaikų teisių apsaugai ir apsaugai vaikų, kurie atsiduria konflikto zonose. Taigi daugiametėje finansinėje programoje būtina turėti atskiras biudžeto eilutes. Ačiū, ačiū už atsakymus, ačiū už tyrimą atliktą. Manau, kad tikrai jis bus naudingas ir padės pagerinti ES iki šiol taikomas priemonės. Ir a, ponas Argentinį devė komitete dirba šio klausimu. Mes netgi planuojame vykti į jungtinės tautas. Kitą mėnesį galėtume su kolega apsvarstyti šį dalyką, nes a, ES e, ryšių palaikymo pareigūnai labai glaudžiai bendradarbiauja konflikto zonose su jungtinių tautų pareigūnimais. Na, dabar aš matau, ponas Bertas Taurmanas jau atvyko ir pirmiausia jisai informuos apie žmogaus teisų tarybos pavasario posėdį, kuris vyks Ženevoje. Ir po to mes pasikeisime nuomonėmis dėl žmogaus teisų tarybos rezoliucijos. Taigi šie du klausimai bus svarstomi kartu, prašom. Yeah. So welcome, Mr. Teuermann. Again. Taigi, sveiki atvykę, ponia Toermanai. Ir kaip ir pastaraisiais trejais metai, trej, trejais met, per pastaros trejus metus mes visuomet kartu rengdavomės Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos pavasario sesijai. Mūsų komitetas siūs delegaciją nuo 24 iki 25 kovo vyks ta sesija, tai Į sesijos pabaigą mes atsiūsime. Pone Andrikė nevyks, irgi labai patyrusi ekspertė Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos srityje ir aš. Mes vyksime į šią sesiją. Ir paklausiu parlamento pirmininko, ar nebūtų įmanoma išimties tvarka dar vieną narį nusiųsti. Bet tą sprendimą tikriausiai priims tik tai vasario 24 dieną pirmininkas. Ir aš e, manau, kad mes galime pasikliauti labai gerą ES delegacijos paramą Ženeboje, tam, kad e, sklandžiai būtų įgyvendinta mūsų darbo programa. Bet aišku, ruošiantis labai svarbu vaidmenį, vaidmenį suvaidins ir Kauhom grupė, būtent rengianti šiai 25 sesijai, kiek bus e, sesijoje aptarėme ES klausimai ir taip pat paskutinėje, tai bus paskutinė mūsų, tiksliau balandžio pirmąją paskutinėje mūsų sesijoje prieš e, rinkimus mes ir gausime daugiau informacijos apie tai, kas buvo nuspręsta Ženevoje. Ir kaip sakiau, parlamento rezoliucija yra reguliariai renka, e, rengiama ir mes e, aptarsime ir balsuosime vasario antrojoje sesijoje. Dabar yra parengtas rezoliucijos projektas, politinės frakcijos derina veiksmus, derina tekstą ir pažiūrėsime, kiek yra atspindėti tie prioritetai rezoliucijoje. Dabar išklausysime tų prioritetų. Taigi, ponė Talmenai, žodis prašau Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju vėlgi už galimybę čia atvykti ir pasikeisti nuomonėmis, kalbant apie ES prioritetus, Junktinių tautų žmogus teisų forumuose apskritai, bet ypatingai turint omenyje 25 pavasario žmogus teisų tarybos sesiją. Puikia galimybė šiandien apie tai pakalbėti ir labai daug dėmesio skiriame ir jūsų susidomėjimui e, šiais procesais, nes tik tuo met, kai visi pagrindiniai veikėjai yra susidomėję šią politiką. Tik tuomet ji gali patenkinti lūkesčius ir gali būti sprendžiami realūs klausimai. Taigi jūsų atliekamas darbas, metinė rezoliucija mums yra labai svarbi, taip pat tai, kad jūs siunčiate delegaciją į Ženevą, netgi tokiais sudėtingais metais parlamentui, nes e, jūsų darbo grafikas, matyti, yra labai didė, apkrautas. Tai yra labai svarbu. Praeitą kartą jūs įtvykote per pirmąją savaitę, Ir ji kitokia nei paskutinė sesijos savaitė, nes paskutinėje sesijos savaitėje kalbama daugiausia apie rezoliucijas, kurios yra parengtos ir paskutinės minties dramų labai daug yra, aišku, labai svarbus, tas yra paskutinės savaitės darbas, tačiau norėčiau pasakyti, kad kaip ir praeitais metais bus imamasi visų pastangų, kad būtų sėkmingai surinktas jūsų vizitas ir kaip praeitais metais jūs irgi Aišku, turėjote labai daug lūkesčių, susitikote su svarbiais veikėjais ir mums tai padėjo planuoti savo veiksmus trečiosiamis šalimis ir panašiai. Taigi tikrai labai daug reikšmės skiriame jūsų vizitui. Jūs norite sužinoti, kaip mes rengiame prioritetus žmogaus teisų srityje. Šiems metams ypatingai kovo sesija, aš norėčiau pasakyti, kad esame pažengę nemažai. Užsienio reikalų taryba pirmadienį patvirtino išvadas žmogus teisų srityje jungtinėse tautose, skirtas kovo sesijai, mes norime pasirūpinti, kad tai būtų paskutinė užsienio ministrų taryba iki pavasario sesijos. Tokiu būdu mums e, lengviau rengtis sesijai. Tačiau kaip ir ankstesniais metais mes viską pradėjome labai anksti. Pradėjome viduje, viduje kalbėti apie tai, kokie būtų mūsų prioritetai, bandėme išryškinti svarbiausius prioritetus, taip pat sunkumus tam, kad būtų galima uh, peržiūrėti ir nacionalinės iniciatyvas, kurio, kurių imasi valstybės narės ir tokių iniciatyvų yra labai nemažai susikaupę per metus. E, taigi mes bandome kartu kolektyviai vis dirbti ir kaip ankstesniais metais mes taip pat įvertinę ankstesnių metų darbą ir jau iki met, prieš metų pabaigą dar buvo vertinamas bendrosios generalinės asamblėjos darbas ir, ir aptariamas praeitų metų, aptariama praeitų metų veikla. Šiais metais rengiantis pavasario sesijai e, Ženevoje Kuhoma susitiko su delegacijomis ir vyriausias įgaliotinės žmogaus teisų klausimais dalyvavo Taip pat Lenkijos ambasadorius Ženevoje, kuris buvo žmogus teisų tarybos pirmininkas, irgi dalyvavo tose susitikimuose. Taigi, pažvelgus į tas išvadas, kurias minėjau, čia irgi bandoma išsiaiškinti, kokie svarbiausi prioritetai, kalbant apie konkrečią šalis ir teminius klausimus. Aš norėčiau paminėti tik kelis klausimus ir po to vėliau, aišku, aš mielai aptarčiau bet kurias situacijas, kurios jums rūpi. Mums bendrai bendras svarbiausias tikslas yra užtikrinti žmogaus teisų sistemos nepriklausomumą, procedūras, vyriausias įgaliotinis čia, aišku, labai svarbus yra. Ir taip pat labai trumpai norėčiau paminėti, kad mes pateikėme informaciją ir apie tai, kaip stiprinamas mūsų darbas ir per tuos dviejus su pusę metų e, mes sukaupę esame ne, nemažai patirties. Taip pat bandome užtikrinti tą žmogus teisų universalumą ir norime pasirūpinti, kad pilietinės visuomenės būtų išsaugomos. Ir vienas prioritetų, kurios siekiame visus metus, yra pažymėti ES žmogaus teisų gynėjų gairių jubiliejų. Taigi yra nemažai iniciatyvų dėl plėtinės visuomenės, dėl žmogaus teisų gynėjų įvairiose delegacijose. Tačiau ES rugsėjo mėnesį surenks atskirą renginį ir mes norime pakviesti žmogus teisų gynėjus iš įvairių valstybių, kur Europos Sąjunga anksčiau yra aktyviai bendradarbiavusi. Taigi, tai yra tokie bendri keli klausimai. Dabar kokie yra pagrindiniai prioritetai, kalbant apie kovo sesiją. Uh, kalbant apie konkrečią šalis ir teminius klausimus. Kalbant apie šalis, akivaizdu, kad vėlgi, kaip ir ankstesnėje sesijoje, Sirijos problema, Sirijos situacija yra ypatingai svarbi, reikia būtinai spręsti tą klausimą dėl, atsižvelgiant į visus visas nesėkmes, buvo priimta daug rezoliucijų, kokį poveikį jos padarė. Taip pat labai svarbu, kad taryba labai aiškiai pasisakytų apie padėtį šalyje, kad būtų aptariami klausimai dėl patekimo į šalį ir panašiai. Taip pat atskaitomybės klausimas turi būti aptariamas. Ir prieigos klausimas tikrai labai visuomet yra minimas rezoliucijose. Taip pat e, ta tema yra aptariama ir New York'e saugumo taryboje. Dar svarbus prioritetas, kur ES daug dirba su Japonija, yra padėtis Inkri komisija buvo įsteigta praeitais metais, jie visus metus dirbo ir vyko viešieji klausimai ir panašiai. Tai, tai yra nauji tokių mechanizmų standartai, beprecedentiniai ir jie pateiks galutinę ataskaitą. Ataskaita turėtų būti paskelbta vasario 17 dieną. Taigi mes tikimės, kad ataskaita bus stipri, kalbant ir apie turinį, ir apie testinius veiksmus. Tai yra labai svarbus iššūkis pasirūpinti, kad Inkari komisija pateiktų tą ataskaitą. Viena situacija, kur ES ima, imasi lyderio vaidmens, tai yra padėtis Mienmare Birmoje. Čia Jungtinių tautų rezoliucijos buvo patvirtintos generalinėje asamblėje, dabar žmogaus teisų taryboje taip pat. Tai yra labai svarbios priemonės, kurios turėtų prisidėti prie to proceso. Mes pripažįstame, kad pažangos pasiekta, tačiau yra ir problemų. Mums svarbiausias rodiklis, vertinant, kiek rimtai elgesi vyriausybė, yra pažanga sprendžiant vyriausiojo įgaliotinio atsakingo žmogaus e, teisų pozicijos įsteigimą valstybėje. Mes Birmos vyriausybei teigiame, kad jeigu jūs pasirašysite OMU iki sesijos pradžios, mes esame pasirengę iš ketvirto į dešimtąjį darbo tvarkės punktą perkelti rezoliuciją jūsų šalies klausimų. Taigi pasiūlymas yra pateiktas jau mūsų partneriams Mienmaro vyriausybei ir žiūrėsime, kaip jie sureaguos. Tikimės, kad jie sureaguos atitinkamai rimtai ir pastarosiomis savaitėmis pažangos matome. Mes, aišku, nuolatos bendraujame su žmogaus teisų vyriausiųjų galiotiniu Mienmaro klausimu, kuris irgi dalyvauja dėrybose. Dabar dėl kitų šalių ES remia Švedijos JAF iniciatyvą, kad specialiaus įgaliotinio žmogus teisų klausimais mandatas būtų pratestas Teherane. Čia matome šiokių tokių poslinkių ir toliau, aišku, labai neramu mums dėl žmogus teisų pažeidimų, pastarieji mirties bausmės įvykdymai ir, ir visi, dalykai, visi kiti dalykai, tai mes prašysime, kad būtų pratestas įgaliojimas. Dar, dar viena svarbi situacija žmogus teisų taryboje mm, aptariama bus situacija Šrilankoje. Dėl Šrilankos JAF imasi lyderio vaidmens, tačiau JAF teikia visapusišką paramą siekiant išspręsti problemas. Laukiame vyriausiojo galiotinio ataskaitos dėl rekomendacijų įgyvendinimo, sutaikymo komisijos rekomendacijų įgyvendinimo ir tada žiūrėsime, aišku, bendraujant su JAV, kokios rezoliucijos mes sieksime, kokią rezoliuciją pristatysime ir, aišku, bandysime spręsti ir atskaitomybės problemas šalyje ir bandysime įvertinti, kaip šalis sprendžia savo problemas ir taip, aišku, žmogus teisų pažeidimai, kurie atsispindės tikrai rezoliucijoje. Dar viena situacija, kuri turėtų būti tikrai aptariama, yra padėtis Pietų Sudane. Mes su Sudano vyriausybė ir Afrikos grupe pradėjome darbą ir norime, kad žmogaus teisų taryba kovo mėnesį aptartų šią situaciją ir galbūt kažkokį sukurti mechanizmą, kad būtų galima stebėti situaciją. Taip pat vyksta ir kitos diskusijos, netgi iki sesijos pradžios aptariama Pietų Sudano padėtis gan aktyviai žmogus teisų taryboje. Toliau, kitos šalys nenorėčiau aš gal visų jų minėti. Dar norėčiau pasakyti, kad kalbant apie vėlesnės birželio sesijas ir panašiai, prioritetas, aišku, bus skiriamas Baltarusijai, kad įgaliojimas vyriausio galiotinio irgi būtų protestas tenais. Rugsėjai, aišku, Sudanas taps prioritetu ir galiausiai dar mums labai svarbu, kad kovo sesijoje pirmąjį kartą bus tarybos sesija, kur Izraelis dalyvaus ir jis dirbs su žmogaus teisų taryba. Taigi mes labai sveikiname tokį poslinkį. Tai, kad Izraelis sugrįžo į žmogaus teisų tarybą, jie nori konstruktyviai dalyvauti tarybos darbe, nori teikti iniciatyvų ir panašiai, tai yra sveikintina. Mūsų lūkesčiai iš Izraelio yra štai kokie. Mes tikimės, kad jie visapusiškai bendradarbiaus su žmogaus teisų taryba ir jos mechanizmais ir jų būtų puiku, jeigu jie pakviestų specialias procedūras, pateiktų prašymą dėl specialių procedūrų, ką padarė kitos šalys ir sustiprintų bendradarbiavimą su žmogaus teisų vyriausiai galiotiniu, įskaitant ir tokio, tokio pareigūno tarnybas, tarnybos įsteigimą okupuotose teritorijose. Taigi, aišku, ir su Palestinos delegacija nuolatos bendradarbiaujame, palaikome aktyvius ryšius ir išrengėme rezoliucijas, ko mes tikimės iš jų. E, aptariama yra tose rezoliucijose. Man atrodo, gal jau užteks, jau 11 minučių kalbų. Dar turiu 3 minutės, tai trumpai apie teminius klausimus. Europos Sąjunga kartu su bus pateikta rezoliucija dėl vaikų teisių, dėl e, religijos ir tikėjimo laisvės, bus daug dėmesio ir prioriteto skiriama šiai temai, tačiau tikriausiai žinote, kad pastarosiuose sesijose ir New York'e ir Ženevoje ES rezoliucija dėl religijos laisvės ir taip pat kita rezoliucija dėl tolerancijos laisvės. Ir Generalinė asamblėje vyko dėrybos, o dabar vėl tos dėrybos atnaujintos. Taigi mes esame pasirengę ir o, su EOC kalbame, ar jie norėtų atidėti savo rezoliucijas vėlesniam laikui ir kad būtų parengtas toks bendresnis susitarimas ir kad gal tos rezoliucijos būtų kartą per metus rengiamos, vieną, vieną kartą Ženevoje, kitą kartą New York'e, pažiūrėsime, kaip ten viskas susiklostys. Taip pat norime daug prioriteto skirti. Ir kitiems klausimams. Toliau, vėlesnės generalinės asamblėjos sesijos. Aišku, iniciatyva dėl moratoriumo bus didžiausias prioritetas. Mes jau pradėjome diskusiją su pagrindiniais veikėjais, įskaitant pilietinę visuomenę, jos veikėjus, tam rengiantis. Ir taip pat žmogaus, moterų teisės, lyčių lygybė irgi labai svarbus prioritetas. Reikia pasirengti vyksiančiai sesijai, aptarti moterų padėtį, ypač kalbant apie tai, kaip moterų teisės galėtų būti įtrauktos į darbo tvarkę po 15 metų ir taip pat yra daug kitų iniciatyvų numatytų taryboje. Kaip to sieksime, e, bandysime rengtis kuo galima anksčiau ir bandysime taip pat e, bendrauti su šalimis visais lygmenėmis žmogaus teisų dialogai, bus panaudojami specialiai galiotiniai, specialiai galiotiniai žmogaus teisų klausimus, panas Lambridinis, irgi, Lambridinis irgi bus įtrauktas ir taip pat a, e, tokiu būdu atsivers naujos bendravimo galimybės ir bandysime imtis pasnagų ir Ženevoje ir kitose sostinėse, kad dvišalių pagrindų su trečiosiomis šalimis galėtumėme siekti bendrų veiksmų Ženevoje ir tikimės, kad rezultatas bus pozityvus. Taigi tiek, ne visus klausimus tikrai aptariau, bet mielai sureaguočiau į klausimus diskusijose. Ačiū. Ačiū, ponė Turmanai, už labai išsamų informacijos suteikimą. Dabar norėčiau sugrįžti prie tam tikrų klausimų. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad Ženevoje ES delegacija ir valstybių narių ambasadoriai yra įpratę, kad būtų ir delegacija iš Europos parlamento. Praėjusį kartą mums labai aiškiai buvo pasakyta, kad tai labai naudinga ir jie savo šalise gali perduoti tą informaciją, jog Europos parlamentarai taip pat domisi tais klausimais ir dirba. Ar taip pat kyla klausimas, ar būtų galima reguliariau užtikrinti žmogaus teisų komiteto dalyvavimą ne tik kovo sesijoje, bet ir kitose. Mes pateikėme tokį pasiūlymą, tačiau viskas priklauso nuo to, ar tam bus pritarta ar bus galima siūsti didesnę delegaciją. Mūsų darbas šiame kotete labai yra susijęs su Ženevoje vykdomų darbų. Aš dažnai uh, domiuosi, uh, kokie asmenys ten dalyvauja, kokie klausimai yra svarstami ir tai, nuo to priklauso ir mūsų darbo, darbo tvarkė. Uh, Saudo Arabijos klausimų rengiame Europos parlamentos ataskaitą, įskaitant ir žmogaus teisės. Tai yra naujas žmogaus teisų tarybos narys, ambasadorius, gana dažnai dalyvavo mūsų komiteto posėdžiuose, taip pat AFET, ir mes norime įvertinti, kaip Saudo Arabija galėtų įsitraukti į darbą tarptautiniu lygiu. Taip pat savo darbime planuojame e, dirbti su Sirija. Mūsų rezoliucija didelė dalis skirta e, tam klausimui. Norime pakviesti iš jungtinių tautų komisarą tyrimams ir vasario mėnesį kartu ir su kitais asmenimis, kurie rengia pranešimus apie masinius žiaurumus Ir tiesiog pateikiu tai kaip e, pavyzdį, kaip mes glaudžiai bendravom su jungtinėmis tautomis. Šią popietę gausime naujausios informacijos iš Irano delegacijos parlamente. Pagaliau galės vykti ta delegacija, bus kalbama ir apie brandolinį dosiją ir yra daromas spaudimas ES pusiai iš Irano pusės renkti reguliaresnius dialogus tarp ES ir Irano pusės ir ateityje savo darbą Irano klausimais turėsime šiek tiek patobulinti. Ir Irano klausimai bus vis dažnesni mūsų darbo atvarkyje. Taip pat yra Švedijos iniciatyva dėl Irano rezoliucijos. Mūsų ketinimas yra pritarti tam, bet e, per nelik tokio rožinio paveikslo nekurti, kad viskas yra gerai. Nes yra nemažai sankcijų dėl žmogaus teisų pažeidimų. Jis sakė dėl gretutinių renginių Taip, geras, gera idėja. Tačiau turėtumėm susisiekti su Ženeva, pasitikslinti, kokie jų planai ir galėtume, žinoma, pritarti tokiam posėdžiams. Aš peržiūrėjau rezoliucijos projektą ir ten yra nustatyti prioritetai konkrečioms šalims. Ir ten nėra minimas malis. Kai buvo rengiama e, rezoliucija, buvo nustatytos tam tikros prioritetinės šalis. Toliau dėl Mianmaro Birmos. Aš gerai pamenu, kad pernai pavasarį, kai lankėmės Mianmare, užsienio reikalų ministro pavaduotojas sakė, kad dedame visas pastangas anksčiausiai tik tai 2014 Lapkritį bus galima parengti e, susitarimo memorandumą. Kovo mėnesį, kai buvome Ženevoje, ambasadorius sakė, tekstas jau yra parengtas, reikia tik jį pasirašyti. O dabar aš girdžiu, kad jūs nustatėte labai aiškias sąlygas, kad reikėtų tęsti specialaus įgaliotinio darbą šiais klausimais. Parlamente trys ar keturios rezoliucijos dėl Miamaro yra parengtos, pripažįstama pasiekta pažanga dėl spaudos laisvės, kitų dalykų, tačiau ta pažanga vyksta labai lietai. Ir asmeniškai aš kaip europarlamentarė manau, kad tai nėra pats išmingiausias sprendimas atsisakyti visų sankcijų. Manau, kad reikėtų dar daryti spaudimą dėl tų dalykų, kuriuos reikia gerokai pagerinti ir patobulinti. Aš nežinau konkrečių detalių dėl DPRK. Jūs sakėt, kad Japonija dalyvauja ir tai leido parengti konkretesnę rezoliuciją. Reiškia, rezultatai yra geri. Paskutinį kartą, kai buvome Ženevoje, už Europos Sąjungos ribų dirbantis ambasadoriai atliko tam tikrą lobistinį darbą tomis temomis, kuriomis Europos Sąjunga nenorėtų prisidėti, nenorėtų remti tų, tempų, tų temų. Kostarika, teisė į laisvę, teisė į taika yra viena iš žmogaus teisių, norėtum išgirsti, kaip metams bėgant situacija kito. Ir taip pat Ispanijos ir Prancūzijos ambasadoriai kalbėjusi su Europos Sąjungos ambasadoriumi ir pasakė, jog parengė konkretų klausimą, konkrečią rezoliuciją dėl mirties bausmės. Kiek pamenu iš praėjusio karto. Ir man kilo klausimas, kodėl tai yra iniciatyva konkrečioms šalims, nes tai būtų galima padaryti ir ES kontekste, nes mums tai yra prioritinis klausimas. Tai tiek iš mano pusės. Pone Andrikė, neprašau. Thank you very much. Ačiū. Tikrai buvo labai įdomu išklausyti pono Tormano ir taip pat prioritetus ir teminės, teminius klausimus situaciją atskiruose šalise. Kai jūs kalbėjote, aš tiesiog e, žiūrėjau ir peržiūrėjau mūsų rezoliucijos projektą. Taip pat 25 sesijos programos projektas. Matau aukšto lygio e, grupę dėl e, dėl uh, mirties bausmės, bet ten nieko nesakoma, ar moratoriumas dėl mirties bausmės, ar panaikinimas mirties bausmės, koks kontekstas bus svarstančiai klausimą. Toliau dialogas dėl prevencinio požiūrio skatinimo jungtinių tautų sistemoje. Ko turėtumėm tikėtis iš to susitikimo? kai kalbėjote apie teminius prioritetus. Minėjote bendrai tikslą išlaikyti sistemos nepriklausomumą, paminėjote žmogaus teisų universalumą, taip pat ES gairių prieimimo dėl žmogaus teisų gynėjų metinės, bet yra žymiai daugiau teminių klausimų, kai kuriuos jūs vėliau paminėjote. kuri, kurios temos iš to sąrašo yra svarbės, svarbiausios Europos Sąjungai, kai kurios yra ir mūsų rezoliucija. Žmog, mirties bausmė, toliau konvencija dėl genocido uždraudimo, žmogaus vaikų teisės, žmogaus teisės neįgalių asmenų, lyčių lygybė ir taip toliau yra nemažai dalių mūsų uh, rezoliuciją, kur kalbama apie teisę į maistą ir, ir taip toliau. Taigi man būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Okay, um, so we have also with us my... Ponia Silvija Bruna yra kartu dalyvauja šiame posėdėje iš um, DEFCOM direktorato. Gal jūs norėsit pasisakyti? No, okay. okay. Jeigu ne, Kągi, tada žodį suteiksiu Jums, ponia Taveronai. Ačiū. Pone pirmininkė, Jūs pirmiausiai paminėjote, kad praėjusiais metais Ženevoje Jūs išgirdote iš ES ambasadorių apie darbo svarbą ir e, klausėte, kaip mes dirbame ir ar galima sustiprinti tą darbą. Na, aišku, labai svarbus dalykas yra tas aukšto lygio segmentas, bet kada vyksta konfliktas, tai e, visi sutelkia dėmesį tik į tam tikrus dalykus, įskaitant rezoliucijas. Ir aš negalėčiau pasakyti, aš manau, kad per pastarąsias keletą dienų 40-50 atskirų iniciatyvų buvo svarstoma, buvo deramasi, tačiau bet kuri veikla yra labai svarbi. Taip pat noriu tuo pačiu paminėti, kad Bruselio specialus įsigaliotinis žmogaus teisų klausimais, jis yra labai svarbus pareigūnas. Dar praėjusiais metais prasidėjo darbas ir aukštų lygių. Tas darbas turi būti vykdomas. Visi susitikimai, kurie, pavyzdžiui, vyko praėjusiai pirmadienį, visą tai suteikia galimybę politinių lygių atstovauti uh, institucijai ar šalims susirenka žmogaus teisų gynėjai, aktyvistai, ambasadoriai ir kiti. Todėl, manau, ES tikrai yra svarbu. Kitas dalykas, dalyvaujant tokiuose renginiuose, galima pasistumėti ir vykdant E, dvi šalių pagrindų sutartas priemonės ar projektus. Galima išgirsti daugiau informacijos ir apsispręsti, kokiai šaliai, kokioje jos teritorijos dalyje reikia e, daugiau pagalbos, gal kitų reikia mažiau. Taigi dalyvavimas aukštų lygių yra labai svarbus dalykas ir jūs čia galite suvaidinti nemažą vaidmenį. Jūs paminėjote UPR Ir iš savo pusės noriu pasakyti, kad šis procesas yra labai svarbus, ypač kai kalbame apie konkrečias šalis. Delegacijos savo lygių labai daug dirba, rengdamos e, rekomendacijas. Ir mes taip pat įtraukėme šį klausimą į savo parengiamą į darbą Ženevai. Ži ir Ženevoje jis turės būti svarstomas, todėl tai labai svarbu. Dar vienas dalykas, kurį jūs paminėjote, tai yra demokratinė liaudės e, Korejos Respublika. Mes tikimės, kad bus pateikta komisijos ataskaita, kuri bus labai rimta ir kurioje bus pateikta daug informacijos apie įvykdytus nusikaltimus, įskaitant ir nusikaltimus žmonijai. Tada bus galima kalbėti apie patraukimą atsakomybę ir atitinkamas iniciatyvas. Ir reikalinga e, bus žiūrėti, ką daryti, kaip reaguoti, kai turėsime tos faktus. Dėl Irano taip pat mes sutinkame, kad padėtis tikrai ir toliau kelia nerimą, rimtai pažeidžiamo žmogaus teisės. Ir e, todėl mes tikrai pritarėme specialaus įgaliotinio paskirimo, apie tai kalbėjome paskutinėje asamblėjoje. Vėlgi, dera pasakyti, kad Irano vyriausybė neseniai dalyvavo Müncheno saugumo konferencijoje ir pati pasakė, kad nori atnaujinti dialogą žmogaus teisų klausimais. Jūs žinote, kad jisai buvo nutrauktas prieš keletą metų. Mes iš kitos pusės turime tam tikras na, kriterijus, kuriais vadovaujamės pradėdami ir vykdydami dialogo žmogaus teisės klausimais, nes nebejotinai žmogaus teisų klausimai yra siejami su kitais klausimais. Ir galiausiai, kai kalbame su trečiaja šalimi žmogaus teisų klausimais, tai e, stengiamasi tai daryti viešai per jungtinės autas ar kitus, bet e, Iranas, e, žinote, kad jisai visiškai nereaguoja į jungtinių tautų veiksmus. Dėl kitų klausimų maliai. Dėl laikos tokos aš nevardėjau visų šalių, tačiau mes tikimės, kad nepriklausomų ekspertų tyrimo rezultatai dėl padėties maliai bus svarstomi, pasirodys netrukus ir bus įtraukti į darbo atvarkę. Aišku, yra dar ir kitų labai svarbių šalių e, Afrikos žemynę e, ir apie jas mes kalbėsime, Kongas ir visos kitos, nes e, reikalinga tikrai imtis priemonių. Dabar dėl ponios Andrikienės klausimo dėl mirties bausmės. Prancūzija, kaip pamenate, aną kartą minėjo visą tai. Taigi ES valstybės ėmėsi tam tikrų iniciatyvų, tačiau rezoliucijos nėra visa vertės. Dar asamblėje buvo svartumi kai kurie mirties bausmės aspektai, šio klausimo aspektai ir praėjusiais metais. Ir per būsimą sesiją dirbs atskira aukšto lygio darbo grupė, kuri svarstys šios klausimus ir su mirties bausmės susijusius klausimus. Mes norėtume daugiau svarbos suteikti žmogaus teisų taryboje šiam klausimui. Tačiau pati iniciatyva, jūs žinote, kad Generalinėje asamblėjoje buvo iškelta iniciatyva dėl moratorimo ir jinai, ta iniciatyva bus svarstoma. Kalbama apie mirties bausmės moratoriumą vos ne viso pasaulio lygių ir todėl organizuosime papildomus renginius kartu su žmogaus teisų vyriausiųjų komisaru tam, kad galėtume suburti platesnę koaliciją. Tačiau jūs turite suvokti, kad atsisakymas mirties bausmės, ypač atsižvelgianti tai, kad kai kurios šalis jo atsisakė per pastaruosius mėnesius, verčia mus sustiprinti apskritai visą darbą šioje srityje. Taip pat jūs paminėjote aukšto lygio dialogą prevencijos srityje. Per pirmąją savaitę bus surenkta nemažai papildomų renginių ir viena iš pasiūlytų temų tai prevencinių priemonių svarstymas ir tas pasiūlymas tikrai sutampa su mūsų veikla ir su generalinės asamblėjos paimta kryptimi. Aišku, reikalinga bus ieškoti ir kompromiso, nes afrikiečių grupė sieja šį klausimą su migracija todėl gal kiek stebina, bet jis migracijos klausimas turės būti aptartas ir tikėkime, kad bus galima tai padaryti konstruktyviai. Praėjusiais metais aš jau minėjau, buvo svarstomi migrantų žmogaus teisių klausimai ir kaip migracijos procesai siejasi su žmogaus teisėmis. Uh, Ir e, šios klausimus svarsi ne tik tai Europos e, komisija, atskiri direktoratai, bet ir mes dirbome su įvairiomis šalimis, todėl galėjome pakankamai išsame ataskaitą parengti ir pateikti. Tai buvo padaryta brišelį. Aišku, pats klausimas bus toliau svarstomas dėl teminių klausimų, kurie patys svarbiausi. Aš daugiausiai dėmesio pristatydamas e, sesiją skyriau lais, tiki, religiniai laisvai, vaikų teisėms, mirties bausmimi, bet visi tie klausimai, kurie paminėti tarybos išvaduose, yra labai svarbus. Ypač svarbus tie klausimai, dėl kurių priimtos gairės ar rekomendacijos egzistuoja gyvairūs procesai, nes yra priimamos gairės, yra priima mūsų rekomendacijos yra rekomenda, e, gairės dėl kovos su kankinimais. Todėl mes norime, kad viskas būtų vykdoma aiškiai. Ir vienas iš dalykų, kuris yra aiškus, kad žmogaus teisų gynėjams kuo toliau, tuo labiau grėsia pavojus. Atskiros šalis priima labai nepalankius įstatymus ir jiems labai, ir žmogaus teisų gynėjams labai sudėtinga dirbti. Ir mes todėl turime parengti savo gairias, kad šiam klausimui ir toliau būtų skiriamas pakankamas prioritetas visame pasaulyje ir kad jisai būtų svarstomas daugišaliuose formuose. Na, tikiuosi atsakiau į daugumą jūsų klausimų, bet jeigu turite papildomų, aš mielai dar pateiksiu paaiškinimų. Ar yra daugiau klausimų? Jeigu ne, tai tikrai būčiau labai dėkinga Jeigu jūs galėtumėt e, mums pateikti e, info, tą e, raštų atsakymą jungtinių tautų aukščiausi, vyriausiajam žmogus teisų komisarui, nes šiuo dalyku domimės ne tik mes, bet taip pat ir pilietinių laisvių komitetas ir mes, manau, galėtume geriau panalizuoti. Dabar dėl teisės į taiką norėčiau išgirsti šitą daugiau. Ačiū na, raštu. Rašytinę medžiagą tikrai pateiksime, įskaitant ir e, tai, ką mes pateikėme jungtinėms tautoms dėl sąsojos tarp žmogų teisės ir migranto, bet pirmą kartą jungtinės teisės iš tiesų e, pristatė Europos, ataskaitą apie Europos sąjungą ir dabar tai reikia tinkamai sureaguoti į pateiktas uh, šalims rekomendacijas. Todėl mes tikrai dirbame labai daug, laukiame, kokių priemonių imsis Europos Sąjunga. Aišku, svarstysime visą tai kartu su jumis. Dabar dėl taikos į teisę. Dėl teisės į taiką. Šis klausimas iškilo dar praėjusiais metais. Daug dominuojantį nuomonė yra ta, kad neturėtų būti iš vis tokios jungtinių tautų rezoliucijos dėl teisės į taiką, nes tai yra žmogaus teisų sudėtinė dalis. Vienas iš klausimų, kurį mes apibrėžėme, tai klausimai, kurie bus svarstomi tarp vyriausybinėje darbo grupėje. Bet mums šis klausimas iš tiesų kelia problemų, nes mes suprantame, kokia įtampa svarstant šį klausimą gali kilti, bet žmogaus teisės yra neatsiejamos nuo teisės į taiką. Ir tai tokios pozicijos mes laikysimės ateityje. Pirmininkė. Ačiū, na, aš manau, iš savo pusės galiu tik padėkoti Jums už pristatymą. Ir manau, kad rengiantis mūsų vizitui apsilankimui. Mes pasižiūrėsime, su kuo tikrai reikia susitikti. Praėjusį kartą susitikome su sesijos, praėjusį kartą sesijai pirmininkavo Europos atstovas, dabar yra du Europos atstovai pirmininkaujančių tarpę. Tai gal mes su pirmininku vėlgi susitiksime, aišku, mes pabandysime susitikti su Pilai Ir paprastai, kaip ir paprastai, mes ketiname susitikti su pilietinės visuomenės atstovais, dalyvauti pilietinės atstovų, visuomenės atstovų klausimų svarstymę. Pažiūrėsime, aišku, ką galima dar padaryti. ES valstybių narių ambasadoriai aktyviai dirba ir praėjusį kartą buvo labai įdomu išgirsti um, visų nuomonę. Uh, apie Europos parlamento rezoliuciją. Ir aišku, mes pagalvosime, ką pakviesti iš ne Europos valstybių narių diplomatų, kad galėtume iškirsti nuomonę apie mūsų rezoliucijoje siūlomą prioritetų susėjimą. Na ir gal dar vienas bendro pabučio klausimas. Vėlgi praėjusiais metais mus nustebino tai, kad Europos Sąjungos um, ambasadoris negalėjo pasisakyti Ženevoje ir nieks nepasikeitė. Valstybės narės pasisakė. Šiais, ar šiais metais vyks dar kažkokios diskusijos to klausimo, ar tai jau tiesiog um, viskas nurašyta praeitin, kaip jūs įsivaizduojate visą reikalą. Ačiū, atsakysiu klausimą, gal pirmiausia trumpai dar apie žmogus teisų tarybos sąrangą. Dabar pirmininkas yra Gabono nuolatinis atstovas ir mes bendradarbiavome su juo, jis labai svarbu vaidmenį vaidins per visą sesiją. Ir dabar rengiantis kovo sesijai skiriant specialius e, įgaliotinius, man atrodo, 20 jų bus pakeista, taigi aš siūlyčiau su žmogus teisų tarybos pirmininku sutikti Ženevoje ir mes taip pat manome, kad kai ponas Lambrinidis su juo susitiks, galbūt pakviesti jį reiktų ir į Briuselį, kaip anksčiau buvo irgi su kitais žmogus teisų tarybos pirmininkais, generalinės asamblėjos pirmininkas taip pat, bet ir žmogus teisų tarybos pirmininkas turėtų irgi atvykti čia į Briuselį. Ir Mes tokiu būdu tikrai galėtumėme tą kartu padaryti su jumis, nes į parlamentą jam atvykti tikrai būtų logiška. Dėl to, kas gauna žodį, kas ne, jokių čia pasikeitimų nebuvo pastaraisiais metais. Ir apskritai žmogaus teisų taryboje apie tai nekalbama ir nėra priimami sprendimai. Taip pat susiję tai ir su atitinkama uh, rezoliuciją dėl ES atstovavimo taryboje. Ir niekas per metus nepasikeitė. Ir padėtis yra tokia, kokia buvo ir anksčiau. Tačiau padėtis yra tokia, kad ES irgi pasisako. ES delegacija, delegacijos vadovas pasisako žmogus teisų taryboje. Tačiau ES pirmininkančios valstybės pirmininkas čia irgi galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį, nes ta šalis irgi yra narė taryboje. Ir visi dialogai, interaktyvus dialogai yra 40 ar panašiai, kovo sesija numatyta. Čia yra ES delegacijos vadovas, juose pasisako ir tik tai oficialūs pareiškimai konkrečiais klausimais yra padaromi nuolatinio pirmininkančios valstybės atstovo. Papildomai dar pareiškimai per balsavimą padaromi. Tokia tvarka veikia neblogai. Bendradarbiaujama Ženevoje yra tarp ES delegacijos ir pirmininkančios valstybės komandos. Taip pat su visomis kitomis ES valstybėmis narėmis daug bendraujame. ES delegacija, dabar septyni pareigūnai dirba žmogaus teisų uh, klausimais. Jie negalės, aišku, visais klausimais pasisakyti, gauti žodžio. Taigi mes bandome pasirūpinti, kad visos valstybės narės prisidėtų, kad galiausiai sėkmingas būtų mūsų darbas. Taip pat aišku, kad svarbiose dėrybose ES delegacija irgi pasisakys, o dėl oficialių pareiškimų ne. Ir matyt, kad nesikeis niekas greitai. Bet netgi dabar vis tiek ES yra labai matoma taryboje, ES delegacija labai matoma. Ir ta delegacija labai svarbus veikėjas bet kokiai trečiai šaliai. Taigi dabartinė sistema veikia visai neblogai. Ačiū. Dėkoju ponui Termanui. E, baigiame tada diskusijas šiuo klausimu galbūt Strasbūro sesijoje jau būtų galima surenkti pirmąjį delegacijos susitikimą. Taip. Ir tuomet pirmininkų suigoje reikia priimti sprendimą, atitinkamą sprendimą. Ir aš manau, kad būtų naudinga mums susitikti ir pakalbėti šiek tiek ir apie programą. Ir taip pat ES tarnyboje iš Ženeboje, irgi su kuo mums bendrauti tenais. kad nereiktų paskutinė, paskutinėmis dienomis daug dėrėtis dėl rezoliucijos, bet suprantu, kad tai neišvengiama, bet mūsų susitikimai ir su ambasadoriais buvo labai įdomus. Dabar penkių minučių pertrauka. ir dar nes, neslaukime kalbėtojų kitų klausimų. So, now we uh, continue with an exchange of views on the Human Rights Council. Tai, tai keičiamės nuomonėmis dėl žmogus teisų tarybos rezoliucijos ES prioritetai susiję su 25 sesija. Aišku, sudėtinga, ponė Toimanai, kalbėtis su jumis apie tai, nes pat, pats jūs teksto nesate matęs, bet gal mes aptarsime vis tiek kelis svarbiausius dalykus. Ar yra parlamentarų, kurie norėtų pasisakyti? Taigi mes rengiame tokią rezoliuciją, e, daromės e, įvairios politinės frakcijos kartu, deriname tą tekstą. Aš turiu vieną iš projektų, nežinau, ar tai naujausias. Kiek suprantu, rezoliucijos projekte yra ir teminių e, daug klausimų, ir šalims specifinių klausimų, kuriuos jūs palėtėte. Tikiuosi, kad nepamiršome nei vienos šalies ar kokio tai svarbus klausimo toje tai rezoliucijai. Taip pat mes pabrėžiame, kad labai svarbus yra žmogaus teisų tarybos darbas. Yra paaiškinama, kokių naujų narių taryba turi. Taip pat pabrėžiame pilietinės visuomenės reikšmę, nes ir praeitą kartą, kai kalbėjomės su Pilara, būtent sesijoje vyriausybės atstovas kaltino netgi nevyriausybinės organizacijas Taigi mes ir tai paminime rezoliucijoje. Keli punktai skiriami padėčiai Sirijoje. Pažiūrėsime, kaip Junktinių tautų tyrimų komisija galbūt irgi prisidės prie to teksto. Taip pat skyrius yra skirtas Egiptui. Saudo Arabijai. Taip pat punktas yra skiriamas specialiam įgaliotiniui ir jo įgaliojimo pratesimui Teherane. Taip pat kalbame apie Tunisą. Sveikiname Palestinos dalyvavimą, kaip jungtinės tautos, stebėto statusą, jungtinių tautų stebėto statusą turinčios valstybės. Uh, Taip pat e, punktas skiriamas padėčiai Bahreinė aptarti, kur priminame 13 metų pareiškimą dėl Bahreino, padarytą žmogaus teisų taryboje, pareiškimą, kuris buvo perskaitas ES valstybės narės. Taip pat išvardėme įgaliojimų pratesimą, e, kombo, įgal, vyriausiais įgaliotinės Kambodžos, Kambodžos, Taičio, Sudano, kitais klausimais. Vienas punktas yra skiriamas ir Centrinė Afrikos Respublikai, Maliui, Pietų Sudanui. Jeigu teisingai atsimenu, naujas punktas taip pat yra ir situacijai Eritrėjoje aptarti. Mes gal neakcentavome to taip anksčiau, bet visi puikiai žinome, kad yra šimtai pabėgėlių kas mėnesį paliekančių šalį. Ir taip pat pirmąjį kartą yra special, specialaus įgaliotinio ataskaita patvirtinta birželio mėnesį, po to Demokratinė Kongo Respublika. Korejos Demokratinė Liaudės Respublika, Šrilanka, Pirma, dar vienas punktas, kur aptariamos žmogaus teisų pažeidimai Rusijoje, Baltarusijoje ir teminiai klausimai. Vaikų teisės, teisė į būstą, ypatingą dėmesį skiriant Romų bendruomeniai valstybėse narėse jų teisė į būstą, teisė į religijos įsitikinimų laisvę, Europos jungtinių tautų bendri principai žmogus teisų integravimas į verslą, taip pat punktas, kur kalbama apie LGBT teisų pažeidimus. Dėl mirties bausmės yra punktas, kur aptariamas sportas ir žmogaus teisės, nes rezoliucija buvo patvirtinta 13 metų rugsėjo mėnesį tuo klausimu. Ir taip pat Izraelio, sveikiname, kad Izraelis vėl sugrįžta į žmogaus teisų tarybą. We praise the UPR. Taip pat UPR. Kalbant apie specialiasias procedūras, tai mes pažymime gerai atliktą darbą ir raginame valstybės bendradarbiauti šioje srityje. Išskiriame atskirai finansavimo klausimą rezoliucijoje. Na ir aišku, rezoliucijos kviečiamas vyriausiasis žmogaus teisų įgaliotinas ir specialusis įgaliotinas dalyvauti žmogaus teisų sesijoje. Na, tokia apreptimi yra viso 65 dalis ir mane maloniai nustebino tai, kad ES valstybių narių ambasadoriai susipažino rimtai su tekstu, aptarė jį su mumis ir um, tai nudžiugino, kas nori pasisakyti šio klausimo. Pone Laima. Ačiū, pone pirmininkė. EPP frakcijos vardu pirmiausiai mes suprantame, kad tai yra tik pirmasis projektas ir e, kiekviena frakcija toliau prisidės prie jo tobulinimo. Kiek aš žinau, kitą savaitę įvairių e, politinių frakcijų atstovai susitiks, kad aptartų rezoliucijos projektą bent jau EPP ketina teikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Kitas dalykas. Jūs jau paminėjote, kad yra 65 dalis. Taip, rezoliucija mano galva per ilga. Gal būtų galima ją sutrumpinti. Aišku, yra keletas punktų, kurie gali kelti EPP frakcijai problemų bet mes e, grįšime prie to, kai teiksime kitą savaitę per susitikimą savo pasiūlymus dėl pakeitimų. Ačiū, Veronik Dikaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija ir aš pati atsižvelgėme į šį rezoliucijos projektą, kurio struktūra yra gera, tai yra nuosekli, darini rezoliucija, kuri visiškai mus tenkina pagal savo sandarą, aiški, suprantama, žinoma, skaitant, matau, kad yra tam tikrų punktų, kurias, punktų, kuriuos galima galbūt išplėsti, yra tam tikrų temų, kurias norime akcentuoti, pabrėžti, kaip ir sakė ponia Andrikienė, be jokios abejonės kitą savaitę įvyks tas bendras susitikimas ir mes kartu galėsime apie tai pakalbėti. Galbūt trečiadienį būtų visai nebloga mintis surenkti tą susitikimą. Ir aš matau tris dalykus, kuriuos norėčiau pakomentuoti, kalbant apie teminius aspektus. Ir galbūt reiktų pabrėžti vaikų teisės. Galbūt daugiau reiktų kalbėti ir apie tam tikrų šalių ataskaitas, šalių, kur matome daug vaikų kankinimų. Ir aš manau, kad kalbant apie Siriją, apie vaikų kankinimus Sirijoje ir kitur, kitose šalyse, aš manau, galbūt reiktų čia įtraukti į teminius, teminį aspektą. Ir taip pat, ponė pirmininkė, vakar jūs pati dalyvavote diskusijose, kur mes kalbėjome apie korupciją, teikiant vystimo, vystimosi pagalbą žmogaus teisėms įgyvendinti ir panašiai. Ir čia apie tai nekalbama. Ir Afrikoje buvo įsteigta aukštų pareigūnų darbo grupė šiuo klausimu. Ir žmogaus teisų taryba irgi daug dirba šioje srityje korupcija, vystomasis bendradarbiavimas ir žmogaus teisės. Tai yra tos temos, kurios norėčiau, kad irgi būtų aptariamos. Ir taip pat yra puikus punktas, kur kalbama apie sportą ir žmogaus teisės. Ir galbūt mes galėtumėme patobulinti šiek tiek tą tekstą, nes ta problema kils kas kar dabar Sočio olimpinės žaidynės ir taip pat šiandien kalbėsime apie Kazakstaną, taip pat Kataro klausimas rytoj bus aptariamas Ir čia irgi matome tam tikrų leitmotyvų, kuriuos bendrai būtų galima aptarti, nes tai yra labai toks stiprus reiškinys. Taigi tiek trumpai pastabų, bet žinoma, kitą savaitę mes patobulinsime ir aptarosime daugiau šį tekstą. Thank you. Ačiū. Aš irgi pasisakysiu kaip žaliųjų parlamentarė. Aš manau, kad vienas klausimas nėra paminėtas ir galbūt būtų galima jį traukti į rezoliucijos tekstą, tai yra Junktinių tautų specialaus įgaliotinio žudimais be, teism, žudimo, žudimais be teismo klausimais ir jo ataskaita būtent taip pat nepilotomų lėktuvų naudojimo klausimas ir galbūt, ponia Teormanė, nežinau, ar teisingai teigiu, bet tas klausimas turėtų būti įtraukiamas į darbo atvarkę, nes e, tas vyriausias įgaliotinis reikalavo, kad būtų aptariamas tas klausimas. Dabar žvelgiant dar į projektą, matau, kad moterų teisės lyg ir yra paminėtos, bet konkretaus punkto tam klausimui skirto nėra. Tai aš manau, kad reiktų atskirą punktą parengti apie moterų teisės. Dėl Rusijos manau, kad per, per menkas yra tekstas, nes teismų nepriklausomumo klausimas nėra minimas. Po to, kiek supratau, kalbant apie sportą ir žmogaus teisės, man atrodo, kad anksčiau to nebuvo rezoliucijoje. Taigi reikia pažiūrėti, kokią formą mes parengsime tą formuluotę apie sportą žmogaus teisės, nes dabar skaitydama šį projektą matau, kad buvo patvirtinta rezoliucija rugsėjo mėnesį. Nežinau, kokia tos, koks tos rezoliucijos turinys, galbūt jūs žinote, bet ar yra kalbama apie tai, kad diskusijos žmogaus teisų taryboje šiuo klausimu turi turėti atitinkamą tikslą ir koks tas tikslas yra. Ir aišku, rezoliucija yra gan ilga. Galbūt tikrai bus galima, kur daug, daug yra prašymų, uh, jų atsisakyti ir sutrumpinti rezoliucijos tekstą ir daugiau gal kalbėti apie politinius reikalavimus. Ačiū, Veronika. Pone pirmininkė, jūs teisingai paminėjote sportą, bet labai svarbu, kad kalbėtume apie žaidynės bendrai, nes jeigu pažvelgtumėme, kas vyko Kazakstane, Eurovizijos kontekste, tai aišku, nebuvo sporto renginys, bet irgi tema yra panaši. Visas tas organizavimas, manifestacijos ir e, tikrai žiniasklaidos buvo plačiai nušviesta ir aš manau, kad reiktų neapsiriboti vien tik tai sporto formulę, nes tai liečia kur kas daugiau. Visa tai, kas dabar yra daroma, investuojamos milžiniškos lėšos į tokius, tokio pabudžio renginius. Gal žaid, žaidinės renginiai, kažkaip panašiai. Ir dar aš pamiršau paminėti, jūs, ponė Tormenai, sakėte, kad ką ES galėtų padaryti žmogus teisų gynėjų srityje ir kas buvo padaryta per visus metus. Galbūt čia irgi galėtumėme įdėti atitinkamą punktą apie tai. Uh, Pone Tormanai, gal jūs dabar pasisakytumėte? Ačiū. Gal pradžioje nuo žmogaus teisų ir sporto pradėsiu. Rugsėjo mėnesio sesijoje buvo iškeltas tas klausimas šalių grupės iniciatyvai, skaitant ir Rusijos federaciją. Aišku, artėjant olimpiniams žaidiniams. Ir panaši, panašios rezoliucijos buvo pasiūlytos įvairių šalių ir Rusijos federacijos e, sausio mėnesį. Rusija vadovavo tai šalių grupai. Taigi olimpinių žaidinių rengėja, kaip ir likus metams iki žaidinių, pagal tradiciją pasiūlo tokią rezoliuciją. Dabar dėrybos dėl rezoliucijos buvo gan įdomios, nes mes reikalavome griežtos, griežtų formuluočių rezoliucijoje, kad griežtai būtų pasisakyta apie tai, kad reikia kovoti su diskriminacija visų, bet kokiu pagrindu, skaitant lytinę orientaciją ir tokia kalba buvo įtraukta, tokia formuluotė buvo įtraukta į tekstą, bet dėrybos buvo sunkios. Ir tai iš principo buvo susijęs su olimpinėmis žaidinėmis. Tačiau yra ir kitos žmogaus teisų ir sporto dimensijos. Pavyzdžiui, rezoliucijoje dėl rasizmo ir klausimas, kurį kelia Afrikos šalis, aišku, rasizmas sporte, ypač tai susijęs su futbolo stadionais, futbolo varžybomis, taigi tų diskusijų buvo labai daug įvairiais lygmenimis, tačiau rugsėjo mėnesį tai viskas, aišku, buvo daugiau gal susiję su olimpinėmis žaidynėmis. Bet vis tiek įdomu buvo tai, kad Tai buvo mums puikia galimybė aptarti Ženevoje ir New York'e su Rusija tas problemas, kurias keliame ir dvišalių pagrindų. Kalbant apie jų politiką teisės aktus susijusius su lytinė orientacija. Taigi mes pamanėme, kad tikrai na, dėrybos nebuvo lengvos, bet svarbios ir įdomios. Dabar specialus įgaliotinis dėl žudimų be teismo, jis pateikė svarbias rekomendacijas ir taip pat bendrai buvo aptariamas ir teisinis pagrindas kovoje su terorizmu. Ir dabar kaip ir nebandoma naud, kurti, formuoti konkrečios politikos dėl nepilotuojamų lėktuvų, nes yra atitinkamas teisinės pagrindas, kurį šiuo atveju galima pritaikyti, tačiau vis tiek, aišku, daug dėmesio skirima tokioms specialioms procedūroms ir skatinamos diskusijos ir jos tęsis. Taip pat jūs minėjote įvairią šalį savo rezoliucijos projekte. Ir viena situacija, kurios aš nepaliečiau, Egiptas. Ir gal trumpai aš paminėsiu. Šiek tiek. Šiek tiek sudėtinga dar apie tai kalbėti, nes žmogaus teisų tarybos pirmininkas lankosi Egipte ir grįž šiandien, rytoj pateiks ataskaitą ir remiantis jo ataskaitą mes nuspręsime, ką toliau daryti Ženevoje Egipto klausimu. Tačiau, kaip matėte, žmogus, e, užsienio reikalų ministrų tarybos išvadose pirmadienį, daug dėmesio skiriama e, žmogaus teisų padėties blogėjimui Egipte ir mes dvišalių pagrindų keliame tą klausimą Lambridinio vizito metu ir viešai apie tai kalbame, taip pat mastome galimybę aptarti su partneriais, kaip spręsti tas problemas. Aišku, ES pareiškimuose, atitinkamuose darbo atvarkės punktuose atsispindė ši tema, ši tema, bet e, mastome, ką būtų galima dar padaryti, nes Egiptas tinkamai nebendradarbiauja su žmogaus teisų taryba. Ir buvo bandoma žmogaus teisų tarybos padalinį atstovybę įsteigti Egipte, bet to nepavyko kol kas ir yra nemažai kitų problemų. Ir aišku, mes sesijoje bandysime jas aptarti. Galiausiai dėl Eritrėjos įgaliojimo atnaujinimas bus aptariamas brželį. Mes sunerime esame dėl padėties Eritrėjoje, taip pat jūs minėjote pabėgėlius rautus. Žmogaus teisų Human Rights Watch organizacija pateikė skaičius ir problema ne tik tai, kas vyksta šalyje, bet kokių padarinių tai e, turi žmonėms, kurie bando pabėgti iš to šalies. Taigi turime, aišku, nepamiršti Eritrėjos. Dėkoju. Thank you. Dėkuoju. Visos politinės frakcijos kitą savaitę susitiks, kalbės apie šią rezoliuciją, jinai bus koreguojama, keičiama, tai vyks 11. Ir bus balsuojama vasario antroje plenarinėje sesijoje. Dar kartą dėkuoju ponui Termanui už dalyvavimą, už surinkimą tokių išsamių diskusijų. Pirmą balandžio mes jums pranešime apie delegacijos darbą, apie pagrindinės rezoliucijas ir kaip jos gali paveikti mūsų tolesnį darbą. Bet jūs dar liekate ir nagrinant kitą klausimą. Ir kitas klausimas susijęs su ginklų eksportu ir žmogaus teisų kriterijais toje srityje. Turime dar ir kitus asmenus, ponas Legrand. padarysime dar vieną pertrauką, nes nespėjo atitinkama tinkos asmuo ir ponė Legruf taip pat turėtų pasisakyti. So, then, um, Teskime darbą, keisėmės nuomonėmis dėl žmogaus teisų kriterijų ginklo eksporto srityje. Noriu padėkoti atstovams iš, iš, of the council working group on, iš COAM dėl taip pat žmogaus teisų iš COHOM. Mes norime apsvarstyti tos klausimus, kurie yra susiję tarpusavė, tai yra žmogaus teisų pažeidimai ir eksportuotų ginklų naudojimas yra susijęs su tuo. Aš apgailestauju, jog mes negalėjome šios sesijos surenkti kartu su Fedi, bet aš pasižymiu, kad tai yra susiję klausimai. 2013 m. Liepos mėnesį patvirtinome rezoliuciją dėl 2008 metų bendros pozicijos peržiūrėjimo ir neseniai praėjusią savaitę Strasbūrę, kaip sakiau pradžioje, susitarėme dėl priekybos ginklais sąlygų susijusių su ginklų eksportu. Abi rezoliucijos pabrėžia svarbą žmogaus teisų kriterijų ginklų eksporto srityje ir ragina priimti e, vieningesnį šių kriterijų aiškinimą. Šiandien keisimės nuomonėmis ir tai yra skirta tikrinimo veiklą užtikrinti parlamente, siekiant užtikrinti veiksmingą kontrolę, kaip yra mm, taikomi standartai, kurie, dėl kurių sutarta bendroje pozicijoje. Ir taip pat kaip būtų galima e, sukurti atskaitingas ir skaidrės kontrolės sistemas. Mes žinome, kad žmogaus teisų veiksmų plane yra numatyti e, konkretus veiksmai skirti, ištikrin, e, skirti kad būtų galima užtikrinti, jog į priekyboje ginklais būtų atsižvelgiama į žmogaus teisų kriterijus, jog žmogaus teisų kriterijai būtų įtraukti į bet kurį tarptautinį susitarimą dėl prekybos ginklais. Tiek kohom, tiek koarm atstovai yra čia su mumis vienu metu ir galime surenkti tikrai labai naudingas diskusijas. Pradėsime nuo koarm atstovų, ponas Žerom Legrand, ir paskui išklausysime pono Toemono iš kohom ir pon, to, vėliau Melanie de Groove, e, tyrėja, kuri E, dirba e, ginklų srityje. Turime tikrai rimtų specialistų grupę. Suteiksiu žodį ponu Lekram pirmiausia. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamentui už labai laiku surinktą galimybę diskutuoti labai svarbę temą. Kaip žinote, ES vadovaujanti vaidmenį vaidino uh, ginklų eksporto kontrolės srityje tiek regioninių lygių, tiek tarptautinių lygių. Jau 90 metais Europos vadovų taryba patvirtino ES elgesio kodeksą dėl ginklų eksporto. Tai yra privaloma priemonė siekiant užtikrinti aukštus standartus vykdant ginklų eksportą ir priemant atitinkamus sprendimus ir įtraukti skaidrumo kriterijų uh, Mm, ginklų eksporto srityje. Visų pirma, ES valstybės narės e, reikalavo nepatvirtinti ginklų eksporto, kai yra grėsmė, jog pažeidžiamos žmogaus teisės. Tarp kitų kriterijų valstybės narės sutarė atsižvelgti į importuojančių valstybių narių statusą, kaip jos įgyvendina tarptautinius sustrimus. ES tapo pirmoji valstybių grupė, kuri pritarė tokiam elgesio kodeksu. Ir nuo to laiko tam elgesio kodeksui pritarė ir kelios kitos šalis. 2008 metų e, bendroji pozicija, kuri buvo priimta 2008 metų gruodį, rodo, jog yra sėkmingai peržiūrėtas Elgesio kodeksas ir tai yra antras žingsnis gerinant ES eksporto kontrolės standartus, ginklų eksporto kontrolės standartus ir taip pat siekiama užtikrinti prevenciją karinių technologijų ir įrangos, kai tie ginklai galėtų būti ar technologijos naudojamos nepakėdavimais tikslais, pavyzdžiui, vykdant tarptautinę agresiją arba e, sutrikdant e, stabilumą regionuose. ES veiksmų planas patvirtintas 2000 metais kalba apie žmogaus teisų kriterijus ginklų eksporto srityje. Kohomo mm, pateikė pasiūlymus Kauarm e, siekiant įgyvendinti e, parengtą veiksmų planą. Tie pasiūlymai buvo vertinti kaip naudingi šiame kontekste. Nuorodos ES žmogaus teisų strategija apibrėžiant bendras taisyklės, pagal kurias vykdoma ginklų, karinių technologijų eksportas. Taip pat buvo gyvendinimo vadovos parengtas pagal bendrąją poziciją, kaip reikėtų pasinaudoti nacionaliniais pareigūnais licencijų išdavimo ir šalių strategijos buvo standartiniai informacijos šaltiniai, kuriais bus remiamasi e, priemant sprendimus dėl ginklų eksporto. Keitimasis nacionalinė praktika dėl žmogaus teisų susijusi su vertinimu konkrečių sprendimų dėl ginklų eksporto, tai buvo antrasis kohom pasiūlymas koarm. Koarm atsižvelgė į tuos pasiūlymus, kad būtų reguliariai keičiamasi nacionalinė praktika ir tai leistų arba sutit, e, išduoti leidimą arba atsisakyti tokį leidimą išduoti. Nuo iniciatyvos pradžios 2005 metais Europos Sąjunga yra įsipareigojusi vykdyti šią iniciatyvą ir suvaidino aktyvų ir svarbų vaidmenį visame procese, kuris leido patvirtinti Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje atitinkamą sutartį. Visos ES valstybės narės pasirašė tą susitarimą ir dabar aktyviai ruošiasi e, ratifikavimui po to, kai Europos parlamentas 5 e, vasario davė savo pritarimą. Generalinės asamblėjos parengtas tekstas yra subalansuotas, tinkamas Ir tai yra labai išsamių dėrybų tikslas, kur visų narių valstybių nuomonė buvo atsivindėta ir ją buvo atsižvelgta. Pagal šį sutarimą priekyba įprasniais ginklais taps skaidresnė ir sažiningesnė. Yra remiamasi tarptautinė humanitarė teisė ir tarptautinė žmogaus teisų E, teisės aktais. Septintas sustarimo starties straipsnis ragina bet kurią valstybę susilaikyti nuo ginklų eksporto, kai yra įvertinimo, jog yra rizika, kad tie ginklai galėtų būti panaudoti e, rimtiems tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimams arba tarptautinės žmogaus teisų pažeidimams. Ten nustatomi pagrindiniai standartai ginklų prekybos kontrolės srityje, remiantis tartautinę humanitarą teisę ir tartautinę žmogaus teisų teisę. Mes manome, jog mes privalome aktyviai dirbti, kolektyviai dirbti, siekiant e, įgyvendinti šią sutartį. Jos įgyvendinimas reikšmingai prisidėtų prie tarptautinės humanitarinės teisės laikymosi ir tarptautinės žmogaus teisų teisės. Įgyvendinimo paramos programa buvo e, parengta praėjusį gruodžio mėnesį ir baigia norėčiau pasakyti, jog mūsų galutinis tikslas yra toks, kad tas sustarimas būtų naudojamas užkirsti kelią nereglamentuojamams ir neatsakingiems e, ginklų eksporto atvejams ir kad nebūtų pažydžiamos tarptautinės teisės šioje srityje. Čia svarbus skaidrumas tam, kad ginklų eksporto sprendimai, kuriuos priims vyriausybės, kad jie būtų manomi vis, matomi visoms interesuotusioms šalims ir kad e, vyriausybės būtų atskaitingos už savo priimtus sprendimus. Šia e, e, prasme skaidrumo klausimas yra vienas prioritetinių dėl ginklų eksportų. Tuo ir apsiribosiu, dėkoju. Ačiū. Toliau ponas Toermanas, Koams atstovas. Um, very... Labai ačiū. Man labai malonu pasisakyti šiuo klausimu ir galimybę papildyti kolegos Sharon Lacron, taip pat Matau, kad čia yra ir kitų kolegų, kurie dirba šioje srityje. Kai kalbame apie ginklų eksporto kontrolę Europos Sąjungoje, tai nebejotinai kartu su Kohom Europos Sąjunga yra pirmaujančiose gretose, bet kartu su Koarms dar yra ir užtikrinama ginklų eksporto kontrolė. Nebejotinai, kad abi šios institucijos atsako už bendruosius kontrolės dalykus, už kriterijų nustatymą ir taip pat mes atsakome už peržiūrą, kuri bendrų sutarimų turi būti vykdoma. Dėl kohom. Žmogaus teisės nebejotinai yra labai svarbus elementas atsispindintis bendroje pozicijoje ir apskritai visame tekste. Daugelis kuhom delegato apie tai kalbėjo, bent jau žmogaus teisų klausimų direktorius labai daug laiko skiria diskusijoms su kolegomis, tam, kad būtų galima priimti atskirus sprendimus konkrečiais klausimais. Bet to nebejotinai egzistuoja ir nacionalinė teisė, kuri uh, reglamentuoja ginklo eksportą ir jo kontrolę dar griežčiau. Visos tos darbas vykdomas. Todėl galiu dar pasakyti, kad Kauhom visada labai teidžiai stebi vykdomą darbą. Ir ne tik tai, kaip vykdoma ginklų kontrolė, bet taip pat kaip vykdomas šaulių ginklų sutarties įgyvendinimas nes nepamirškite, kad daug nevyriausybinių organizacijų labai griežtai pasisakė, kad turi būti tokia ginklų kontrolės <clears throat> sutartis pasirašyta ir susieta su žmogaus teisėmis, pavyzdžiui, Amnesty International e, pozicija buvo labai aiški, buvo parengtas atitinkamas projektas ir todėl buvo įtrauktas į sutartį vienas punktas dėl bendros pozicijos peržiūros. Kalbant apie gyvendinimą priemonių, tai Go Home apsvarstė šitos dalykus. 12 metų lapkritį buvo parengta atitinkama ataskaita ir mes pasisakome už tai, kad ginklų eksporto licencijavimo sistemos ir procedūros būtų ir toliau derinamos, harmonizuojamos tarp valstybių narių. Dabartinė bendroji pozicija mūsų nuomonė yra pakankamas pagrindas sudaryti aiškiai tokiai koalicijai ginklų eksporto kontrolės srityje. Kitas dalykas, aišku, kaip mes galėtume prisidėti prie bendrosios pozicijos peržiūros. Ir uh, mes galėtume pateikti rekomendacijas dėl įgyvendinimo ir dėl galiuojančios bendrosios pozicijos. Tie yra štai šie svarbiausi dalykai. Kauhom diskusijos vyksta labai rimtai, nes daugelis kolegų turi sukaupę tiesioginės darbo patirties šioje srityje. Mes taip pat svarstėme, ar galėtume, ar yra mums galimybių kažkaip tai įtakoti, kad žmogaus teisės būtų įtrauktos plačiau. Nes mūsų galva labai svarbu tai padaryti, kadangi pačios sistemos, kontrolės sistemos yra labai skirtingos valstybėse narėse ir kitur. Bet kaip tai padaryti, dar sunku, kad dabar pasakyti, ypač galvojant apie sprendimų prieimimo procesą. Todėl Iš esmės, GoHomes pateikė savo pasiūlymus GoAm grupiai, kuri svarsto tuos pasiūlymus ir jos atstovas jau šiandien pasakė, kad į daugelį pasiūlymų atsižvelgta jie priimti. Taigi, apskritai, mes turime galvoti apie visą sistemą. Vienas svarbus mums elementas yra štai koks. Kasgi vertins padėti žmogaus teisų srityje tose šalyse, kurioms perdodami ginklai arba į kurias eksportuojama ginkluotė. Ir kas nuolatos stebės žmogaus teisų padėtį po ginkluotės perdavimo, pavyzdžiui, keičiasi jinai ar ne, nes reikalinga atlikti šalies padėties analizę. Kartais priimant sprendimus, ypač E, kai sprendimas priimamas neišduoti ginklų eksporto leidimo sukelia pakankamo pasipriešinimo, bet mes, rekomenduodami nesuteikti leidimo, paprastai naudojame su oficialiai skelbiama informacija, tokia kaip informacija, kurią skelbia, pavyzdžiui, jungtinės tautos. Ir aš manau, kad sutartis yra dabar nauja priemonė, kuri tikrai turi būti deramai įgyvendinta. Dar vienas dalykas, kuris buvo paminėtas ir kuris rūpi kolhom, tai kaip pagelbėti atskiroms valstybėms, vertinant um, importuojančios šalies padėties pasikeitimus, kaip galima būtų geriau pasikeisti informaciją tarp valstybių narių, nes tai būtina atliekant vertinimą, kuris yra praktiškai nuolatinis. Kauams rekomenduoja integruoti tokį punktą į dabartinę darbo sistemą ir tada bet kuriai valstybė nariai gali paprašyti, kad būtų aptartas konkretus su vienos ar kitos importuojančios šalies padėties pasikeitimu susijęs klausimas. Tai leistų apsvarsyti iškilusios žmogaus teisų klausimus ir lengviau priimti sprendimus dėl ginklų eksporto leidimo išdavimo ar neišdavimo. Kitaip sakant, reikalingos priemonas, kad būtų įgyvendintas veiksmų planas. Ir kaip jau buvo minėta, valstybės narės naudojasi naujomis atsiradusiomis galimybėmis. Mes e, tiesiog e, tikimės, kad artimiausių metų bus galima patvirtinti, pasižiūrėti, kaip praktiškai veikia visi, visos tos priemonės. O da, ačiū ponė Tormanai, dabar poną Madame de Gruf, kuri um, užsieima šaulių ginklų <clears throat> klausimais. Ponios ir ponai, man tikrai labai malonu būti čia. Aš esu teisininkis, besispecializuojanti tarptautinėje teisėje, konkrečiai žmogaus teisų ir humanitarinėje teisėje. Aš gal kiek ilgiau e, nekalbėsiu kaip mano kolegos, bet daugiausiai dėmesio skirsiu uh, žmogaus teisų kriterijams ir humanitariniams kriterijams, į kuriuos valstybės narės privalo atsižvelgti, atsižvelgti priimdamos sprendimą dėl ginklų eksporto leidimo suteikimo ypač šiandien ginkluotės perdavimas, ginklų perdavimas žmogaus teisų kontekste yra labai svarbus dalykas ir srityje vyksta įvairiausių pasikeitimų. Todėl, kad per pastarąjį dešimtmetį uh, Europos Sąjungos ginklai buvo keletą kartų panaudoti žmogaus teisų pažeidimams ir vidaus represijoms. Pavyzdžiui, 2008 metais Belgijos kariuomenė suteikė Bahreinui 50 kovinių šarvuočių. Ir kaip rodė visi pakartotiniai pranešimai, tie šarvuočiai buvo panaudoti arabų pavasario metu. Ir tai tik atskleidžia, kad autoritariniai režimai visada yra rizikuojama, jog autoritariniai režimai panaudos netaikiems tikslams ginkluotas. Kitas pavyzdys tai būtų kaip Libijoje panaudojo tuos ginklus ir net yra toks anegdotas. Prieš <clears throat> kiek tai metų Katafi identifikavo 20 karaliukų Afrikoje. Juos apjungė Libijoje ir save paskelbė karalių karaliumi. Šiandieną Libijoje iš tiesų padėti sudėtinga, ES valstybės narės ir toliau eksportuoja į Libiją ginklus ir mes turime pavyzdžių, kaip ten yra kaupiami ginklai ir jų skaičius neproporcingai didelis palyginti su Libijos teritorija ir gyventojais ir tai visiškai akivaizdu, kad e, jeigu teikiama nestabiliems režimams ginkluotę, mes visada turėsime ko pasimokyti. Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, užsienio reikalų ir bendrijos reikalų ministerija yra sudariusi visą sąrašą žmogaus teisų pažeidimų. Tačiau Jungtinė karalystė vis tiek suteikia leidimą eksportuoti e, ginklus į kai kurias iš tų šalių pagal Safe World organizaciją ne visada problema kyla dėl licenzijos, nes vienai par kitaip tie ginklai patenka į Libiją, Pakistaną, Saudo Arabiją ar Šrilanką, kuriuose žmogaus teisės rimtai pažeidžiamos. Kita priežastis, kodėl žmogaus teisų kriterijus yra labai svarbu šioje srityje, yra tai, kad buvo nustatyta, jog masiškai perduodami ginklai toms šalims perduodami sistemiškai, kuriuose pažeidžiami e, pažeidžiami žmogaus teisės. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos ginkluotė patenka į Saudo Arabiją ir kitas Persų įlanko šalis, tokias kaip Kataras, kurios, kurių um, pajėgos dalyvauja Sirijos ginkluotame konflikte. Ir iš pradžių buvo e, Asado režimas kaltinamas dėl e, masinių žudynų. Čia šiandieną visiškai aišku, kad yra ir tam tikros ginkluotos grupės, kurios ten veikia. Saudo Arabija gauna daugiausiai ginklų iš Europos Sąjungos. 2012 metais Saudo Arabija eksportas iš ES į Saudo Arabiją sudarė 9 procentus. Ir um, Saudo Arabijoje žinote, kad yra didžiausia Sirijos opozicijos rėmėja. Nereikia pamiršti, kad perdodamos ginkluotės skaičius auga. Ir nors valstybės um, narės teigia, kad jos drau, kad um, draudžiama reeksportuoti um, ginklus, kurie perdudami iš ES. Tačiau faktiškai tai yra daroma. Ir tikrai Sirija neturėtų tie ginklai, jeigu ne, ne patektų jos teritoriją <clears throat> naujos siuntos. Kadangi aš dirbu žmogaus teisų srityje, noriu trumpai paaiškinti, kodėl toks ginklų perdavimas tiesiogiai ar netiesiogiai uh, kelia riziką dėl ginklų panaudojimo smurtui ir kodėl valstybės narės turi būti atsakingos. Leidimas eksportuoti ginklus suteikiamas vadovaujantis ES teisė, bet taip pat ir tarptautinė teisė, e, humanitarinė teisė ir e, e, kariuomenės panaudojimo teisė reikia atsižvelgti keletą dokumentų, kai valstybė narė ketina eksportuoti ginklus. Humanitarinės teisės ir žmogaus teisų požiūrių 2008 metų bendroji pozicija yra svarbi, mes apie tai kalbėjome. Ir šis dokumentas tikrai labai svarbus, nes jis yra teisiškai privalomas ir todėl valstybės narės privalo įvertinti paraišką ginklų eksportui, vadovaudamosi aštuoniais kriterijais. Ir valstybės narės negali eksportuoti ginklo arba privalo neišduoti ginklų eksporto leidimo, jeigu pažeidžiamas nors vienas kriterijus ir jeigu tai netitinka uh, um, tarptautinės teisės normų. Visiškai yra akivaizdu, kad karinės technologijos ir įranga gali būti panaudojama vidaus represijoms. Tai būtų antras kriterijus. Trečias, jeigu yra aiški rizika, kad e, ginklai gali būti panaudojami um, veiksmams, kurie rimtai pažeis tarptautinę humanitarinę teisę Ketvirtas kriterijus. Jeigu tai gali išprovokuoti ilgalaikį ginkluotą konfliktą arba pabloginti esamą padėtį. Dažnai sakoma, kad 2008 metų bendros pozicijos formuluotės nėra labai aiškios ir konkrečios ir suteikia galimybę laisvai aiškinti. Tačiau teisingas taisyklių taikymas turiu galvoje, įskaitant ir Europos teisingumo teismo sprendimus, aiškiai sako, kada negalima eksportuoti, eksportuoti ginklų ir kokių rizikos reikia vengti. Be to, be Europos Sąjungos teisės egzistuoja ir tarptautinė humanitarinė teisė, tarptautinė teisė ir dar kariuomenės panaudojimo tarptautinė kariuomenės panaudojimo teisė. Ir e, čia aš gal nekalbėsiu per daug apie e, atskirų žmonių teisės, bet trumpai paaiškinsiu pagrindinius e, tarptautinių normų principus. Ir manau, kad tai užtruks gal penkias minutės. Jeigu mes pažiūrėsime, kokios yra e, valstybių prisimtos tarptautinės prievolės, tai pamatysime, kad reikia atskirti du dalykus. Tai yra kad būtina gerbti ir vykdyti e, tą tarptautinę teisę, kuri yra taikoma ginkluotų konfliktų atveju. Pirmiausia, tai yra tarptautinė humanitarinė teisė, <clears throat> kuri e, įpareigoja vieną iš konflikto šalių. Ir tai reiškia, kad e, iš karto, kai kyla konfliktas, taikoma ta humanitarinė teisė. Dar vienas dalykas, kuris svarbus valstybėms narėms, yra tai, kad tarptautinė humanitarinė teisė taip pat numato prievolės toms valstybėms, kurios de facto nedalyvauja ginkluotame konflikte. Visą tai labai aiškiai pasakyta be kita ko ir Ženevos konvencijos pirmajame straipsnėje. Ir ten sako, kad aukštosios susitarinčios šalis e, įsipareigoja e, gerbti ir užtikrinti pagarbą dabartinės konvencijos nuostatoms esant bet kokiom aplinkybėm. Taigi užtikrinti pagarbą ir reiškia, kad valstybės narės turi susilaikyti nuo ginklų eksporto tais atvejais, kurie numatyti tarptautinėje teisėje. Jeigu valstybė tiesiogiai ar netiesiogiai, kaip Sirijos atveju, numato karinėmis priemonėmis paremti vieną iš konflikto šalių, tai ji turi užtikrinti, kad siunčiama ginkluota ne bus panaudota atvejams pažeidžiantiems tarptautinę teisę. Tai yra um, neteisminėms žudynėms, kankinimams ir taip toliau. Tokiu būdu valstybės narės, žinodamos, kad e, kyla rizika, jog tie ginklai būtų taip panaudoti, uh, nusikaltimams atlikti, pavyzdžiui, kai jos eksportuoja ginkluotę į Saudo Arabiją, žinodamos, kad ta ginkluotė pateks į Siriją, neturi suteikti tokio leidimo. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad žmogaus teisų sutartis įpareigoja valstybės gerbti žmogaus teisės ir jas užtikrinti. Ir net ekstrateritorinis žmogaus teisų nuostatų taikymas nėra um, nėra, yra nuolatos besikeičianti savoka, bet jis apima be kitako ir draudimą eksportuoti ginkluotę ten, kur ginklai panaudojami neteisėtais tikslais. Ir galiausiai yra ILC 16 straipsnis dėl valstybės atsakomybės, kuris numato, kad valstybė, kuri padeda arba padeda kitai valstybei e, vykdyti tarptautinės teisės pažeidimus, gali būti e, patraukta atsakomybė tarptautinių lygių. Todėl valstybės narės gali būti laikomas atsakingos, jeigu jų perduota ginkluotė yra panaudota nusikaltimams e, įvykdyti už ES ribų. Ir galiausiai, kokią išvadą galima padaryti? Europos ir tarptautinė teisė neleidžia valstybėms narėms prisidėti vienokiu ar kitokiu būdu prie piknaudžiavimo atveju, pavyzdžiui, perdodant ginklus. Valstybės narės tiesiog negali nematyti, vaidinti, kad nemato rizikos susijusios su ginklų perdavimu. Ir todėl jos turi atsižvelgti į žmogaus teisų aspektus, priimdamos sprendimą dėl ginklų eksporto leidimo išdavimo pagal Safe World galima sakyti, kad vis tik tai ne visada viskas vyksta skaidriai ir turi būti užtikrintas didesnis skaidrumas, kai klausimas susiję, ginklų perdavimo klausimas susijęs su tokiomis šalimis kaip Saudo Arabija, Kataras, Libija, Šrilanka, Egiptas, Jungtinė Arabų Emiratai. Ir e, valstybės turi be kita ko informuoti savo parlamentus apie panaudojimą ir apie galutinį ginkluotės gavėją. Ačiū. Madame Dekruf. Dėkoju. Dabar galimybė pasisakyti kolegoms, ponė Dekaiser. Ačiū, ponė pirmininkė. Turės 12 valandą išeiti, tai labai džiaugiuosi galėdama trumpai pasisakyti pirmoji. Labai vertinu visus pasisakymus ir ypač tai, kad šis sutartis yra labai svarbus žingsnis pasirašyta 13 metų balandžio mėnesį dėl ginklų eksporto. Pirmasis klausimas, kuris ateina į galvą, yra štai koks. Kas pasirašė ir kada galiausiai šalys ratifikuos tą sutartį. Dabar aš peržiūrėjau žemėlapį ir pažiūrėjau, kiek yra pasirašusių jų šalių kurios jau perėjo prie ratifikavimo proceso ir tiesa, kad viskas yra labai aišku. Svarbiausias klausimas, kada bus pasirašyta sutartis, ratifikuota sutartis ir žvelgiant į rytus matome, kad pasipriešinimas vis didesnis tai sutarčiai ir tas konfliktas apie kurį kalbėjo pane Degrūf, apie tos konfliktus, kurios tas e, konfliktas tarp to, kad e, šalis parduoda ginklus Katarui, Saudo Arabijai ir galiausiai tie ginklai atsiduria Sirijoje į nekontroliuojamų subjektų rankas. Situacija visiškai nevaldoma Sirijoje ir didžiausi ginklų tiekėjai nėra ratifikavę šios sutarties. Taigi, kaip būtų jūsų manimų įmanoma toliau vertinti situaciją ir ko, kaip siekti to ratifikavimo, nes kyla problema. Štai kokia. Svarbu, kad mūsų pavyzdžių sektų kitos šalis ir aš manau, kad šis žingsnis yra labai svarbus ir tie didžiausi konfliktai, kuriuos dabar matome pasaulyje, verčia ES elgtis e, tinkamai, bet dėje nebūtinai tai vyksta. Ir man dėl to kyla nemažai problemų. Thank you. Ačiū, Veronikai. Ponas Martinas. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, nes pirmų pasisakymų negirdėjau, bet mane labai domina santykis tarp ES pozicijos, kuri buvo patvirtinta 8 metais, ir ginklų priekybos sutarties, kuri buvo patvirtinta jungtinių tautų lygmenių. Nepaisant tų šalių, kurias minėjo Veronika, Šiaurės Koreja, Iranas, kurie pasisakė prieš, Indija panašu, kad irgi neratifikuos, nes yra viena didžiausia importuotojų, Rusija viena didžiausia eksportuotojų, irgi uh, neketina ratifikuoti šios sutarties ir tai yra rimta problema. Ir taip pat e, suprantame, kad netgi JAV kongrese, kažin ar bus ratifikuota ši sutartis, nors administracija išsakė paramą, bet kongresas kažin ar pasirašys. Ne, jie nepasirašė dar, JAV dar nepasirašė. Jie pasirašė. Galiausiai jie pasirašė tą sutartį dabar dar reikia ratifikuoti. Aš įpratęs prie priekybinių diskusijų, ten yra parafavimas ir pasirašymas, o dabar čia aišku, pasirašymas ir ratifikavimas. Du etapai. Aišku, pasirašė, bet neratifikavo valstijos. Kągi, pirmasis iššūkis, mano manimu, yra pabandyti daryti spaudimą partneriams, kad jie pasirašytų ir kad tas sutartis būtų tinkamai gyvendinta. Antras iššūkis, mano manimu, yra, kai jau galiausiai pasieksime tinkamą pagreitį, bet kuri šalis, kuri nebus ratifikavusi, negalės importuoti ginklų nes jie, reiškia, nesilaiko tarptautinių standartų dėl ginklų importo ir dėl to jie negali importuoti ginklų. Ir tokiu būdu Sirija, Iranas, Šiaurės Koreja bus išimti iš priekybos ginklais ir tai bus didžiulis reikalavimas, bet reikia 50 šalių, kad jos pasirašytų tokį tą sutartį ir jeigu galiausiai sukaupsime tą skaičių, tuomet nepasirašytas šalis nebus įtrauktas į priekybą. Dėl Junktinių tautų konvencijos ATT dokumentas puikus, tačiau, kažin ar bendrą poziciją galėsime pakeisti, gal net nereiktų bandyti. Ir gal nereikia vien tik tai aiškintis kriterijų, reikia taip pat užtikrinti daugiau skaidrumo, nes čia svarbiausia yra skaidrumas ir bendroji pozicija, joje irgi teigiama, jeigu yra atmetama, licencija neturi būti tai publikuojama. Aš nemanau, kad tai yra labai protinga. Aš suprantu, kodėl tai yra daroma. Tai daroma dėl priekybinių priežasčių, kad kiti nepabandytų pasinaudoti atmestomis licencijomis, bet mes nežinome, kas negavo licencijų, kokiu pagrindu ir panašiai. Taigi čia reikia tikrai daugiau skaidrumo. Ir taip pat, kai patvirtiname licenzijas, yra tokių ataskaitų, Vėlgi nežinome kiekvienos sutarties atveju, kas buvo patvirtinta ir kokių kriterijų pagrindų buvo sutartis patvirtinta, bet daugiau skaidrumo čia irgi būtų naudinga. Ačiū. Aš irgi turiu keletą klausimų. Praeitą savaitę mes e, patvirtinome rezoliuciją parlamente ir socialistai žalie guja pateikė rekomendacijas bet rezoliucijoje jos netispindėjo. Mes e, manėme, kad būtų labai svarbu ir naudinga sukurti nepriklausomą ekspertų grupę, kuri teiktų patarimus COARM dėl aštunto, aštun, aštuonių eksporto kriterijų gyvendinimo ir parengtų trečių šalių sąrašą, kur reikalaujama budriai atsargiai vertinti situaciją, išduodant eksporto licenzijas galbūt būtų Koarm atstovo įdomu išklausyti, ką jis mano apie tai, ką jis mano apie tokios nepriklausomos ekspertų grupės įsteigimą. Taip pat šioje rezoliucijoje dėl bendros pozicijos turėtų būti numatytas atnaujinamas viešas sąrašas, kur pateikiama informacija, kiek eksporto buvo, kiek buvo eksportuojama šalims gavėjoms, laikantis tų aštuonių kriterijų. KAUARM kitos tarnybos turėtų į tai atsižvelgti. Ir taip pat mes išklausėme ponios Degruf. Jie kalbėjo apie Libiją. Taip pat, kau ARM 2011 metų ataskaitoje yra teigiama, kad po arabų pavasario įvykių ginklų eksporto licenzijos buvo išduotos Egiptui, pavyzdžiui, iš ES valstybių narių pusės 300 milijonų eurų vertė bendra tų ginklų buvo. Ar, kadangi dabar na, žinome, kokia situacija yra šalyje, ar jūs nebandote pasimokyti iš praeities ir kad nereiktų to daryti vėl ateitie tokių dalykų. Taigi tokie būtų mano klausimai. Ir dabar gal priešinga tvarka atsakysime į klausimus. Pirmiausia, gal jūs, ponia Degruf. Aš visus klausimus neatsakysiu, bet gal kelias pastabas visgi išdėstysiu. Aš suprantu, kad ir pritariu tam, kad reikia daugiau skaidrumo, kaip jūs ir teigėte. Aš manau, trūksta vyriausybių, ES valstybių narių ir kitų šalių vyriausybių atskaitomybės ir ES valstybių narių parlamentai turėtų bent jau turėti galimybę patikrinti, ar vyriausybės teisingai interpretavo ES prievolės ir pagal tarptautinę teisę. Aš manau, kad tai yra svarbu. Man visai patiko pasiūlymas drausti ginklų importą toms valstybėms, kurios atsisako pasirašyti ginklų priekybos sutartį. Tačiau galbūt būtų veiksmingiau teikti, kad tos valstybės, kurios atsisako pasirašyti sutartį, kad jos negalėtų ir eksportuoti. Nes aš manau, kad daugiausia ginklų gamintojai būtent ir vengia pasirašyti ginklų priekybos sutartį. Gal tie būtų iš mano pusės. Ačiū. Ponas Toermanas. Ačiū. Man atrodo, kad dauguma klausimų galbūt buvo skirta Kau Arm atstovui, daugiau nei Kauhom. Labai trumpai pasakysiu, kad tikrai man irgi patiko tos diskusijos Kauhome apie tai. Taryba nusprendė, kad bendra pozicija yra geras tekstas ir pagrindinis klausimas kyla dėl įgyvendinimo. Per peržiūrą buvo atlikta daug darbo, bandant išsiaiškinti, kaip būtų galima geriau gyvendinti bendrą poziciją, vartotojų e, vadovas buvo peržiūrėtas. Yra nemažai kriterijų, vienas jų yra žmogaus teisės, reikia sustiprinti jį ir reikia geresnių priemonių, kad galėtumėme įvertinti ir panašiai. Taip pat mūsų diskusijose Kohome buvo irgi uh, siūlymas sudaryti problematiškų šalių sąrašą, bet po, po, kelių, po diskusijų buvo atmesta ši mintis dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, vienas dalykas yra šalys, bet kai valstybė narė gauna licencijavimo prašymą, tada, aišku, yra licencija išduodama galutiniam vartotojui. Ir aš žinau, kad mano šalyje buvo neproblematiška išduoti tuos ginklus armijai, bet uh, problemų buvo su policija. Tiesiog kilo problemų dėl specialių padalinių, kurie aktyvūs buvo tam tikroje šalies vietoje. Tai reikia giluminės tokios analizės ir labai dažnai šalių sąrašo idėja ir nebuvo naudinga, nes nelabai e, koduos tas sąrašas, bet tose diskusijose su Kauarmu buvo išsakyta mintis, kad jeigu padėti šalyje statiškai yra, tuomet lengva arba lengviau atlikti vertinimą, nes galima sekti kitų šalių pavyzdį ir panašiai. Bet didžiausia problema kyla tuomet, kai situacija keičiasi. Jie abi kryptis, dažniausiai į blogąją pusę. Ir tuomet labai svarbu, kad atmetimas kai yra informacijos mainų mechanizmai ir panašiau, kad jau ankstyvose stadijose vyktų konsultacijos, kad visi žinotų, ką daro kita pusė. Taip pat labai svarbu reguliariai informuoti apie tendencijas, ypač jeigu situacija blogėja. Tokiu būdu gal bus galima geriau dalintis informaciją. Ir bus galima geriau stebėti tuos įvykius ir taip pat, aišku, galėsime atsižvelgti į praeities pamokas ir, ir e, e, tarybos išvadose bus kalbama apie tai, kaip buvo elgiamasi su šalimis po arabų pavasario. Jūs minėjote šarvuočių eksportą Bahreinui. Kartais tokie atvejai sukelia daug diskusijų valstybės narėse ir staiga ta pati bendroji pozicija, nacionaliniai įstatymai yra staiga pamatomi naujoje šviesoje. Tai sukelia daug diskusijų ir galbūt mano reakcija, nors gal nesu visiškai kompetentingas asmo, galbūt turėtų ekspertai pateikti patarimus. Ir čia pagrindinis dalykas yra bendroji pozicija, kuri saisto valstybės narės, tačiau galiausiai pačios valstybės narės priima sprendimą, tai nėra ES sprendimas. Tai KOARM tiesiog yra informacijos mainų tinklas. Aš taip vertinčiau šią instituciją. Ir tokiu būdu galbūt galima siekti, kad daugiau šalių pasirašytų per KOARMą, tačiau ekspertų grupė galbūt galėtų teikti patarimus, kaip yra gyvenimi kriterijai, kokios šalys yra ką padariusios, tačiau uh, vartotojų vadovė, apie tai yra kalbama ir kiekviena valstybė narė turėtų labai rimtai tai vertinti. Neeksportuoti tam šalims, kurios neratifikavo sutarties. Man atrodo, būtų prasminga sakyti, kad ta šalis, kuri neratifikavo sutarties, yra problematiškas eksportuotojas. Tačiau tai gali būti, gali būti tokių šalių, kurios nėra ratifikavusios, tačiau pažiūrėjus kriterijus, pamatysime, kad jos gali tapti konkrečiais gavėjais tų eksportuojamų ginklų. Tai tiesiog nežinau, kaip geriausia būtų galima pritaikyti tokį principą. O dėl skaidrumo mano pastaba būtų štai kokia. Žinoma, reikalinga daugiau skaidrumo, tačiau jeigu palygintumėme tai, ką daro ES ir kiti, pamatytumėme, kad tame vartotojų vadove apie tai rašoma. Galima cituoti visą tai, nes visa informacija yra pateikta ir tokiu būdu ir yra užtikrinamas skaidrumas ir atskaitomybė. Ir daug ką būtų galima padaryti su ta informacija, kaip matėme šiandien. Taigi neturime ignoruoti to skaidrumo, kuris jau egzistuoja. Ačiū. Dėkoju ponui Tormanui, ponas Legrand. Ačiū. Visiškai pritariu tam, ką sakė Bertas. Aišku, mes negalime atsikratyti atsakomybės KOARM organizacijoje, tačiau tai, ką sakė Bertas, yra visiškai aišku, mes visiškai priklausome nuo valstybių narių, nors mes, aišku, visuomet galime teikti pasiūlymus, bandyti ieškoti kažkaip galimybių, ieškoti konsensuso dėl papildomų skaidrumo priemonių ir E, platesnio keitimos informaciją. Ir tai, ką sakė kolegė, yra įdomu. Nacionalinės valstybės narės, nacionaliniai parlamentai faktiškai turėtų reikalauti nacionalinių lygmenių, kad daugiau būtų užtikrinama skaidrumo, kad plačiau būtų nušviečiama problema ir ES valstyb, valstybės narės čia elgesi individualiai. O dėl skaidrumo dar pasakysiu, kad ginklo eksporto kontrolės paskutinėje ataskaitoje gan ilgoje pateikiama įdomios informacijos apie atmestas licencijas. Atmestus prašymus dėl licencijų matome, kokiais kriterijais remiantis buvo atmesti prašymai ne tik valstybių narių, konkrečių atvejų, bet vertinantas šalis, kurių prašymai buvo atmesti. Ir tų atmestų prašymų buvo tikrai nemažai ir gal tikrai skaidrumo čia yra nemažai, nes mes kasmet rengėme tokias ataskaitas ir skaidriai nušviečiame situaciją dėl sutarties. Norėčiau pasakyti, kad ir toliau tęsėme veiksmus dėl sutarties ratifikavimo ir pasirašymo. Aišku, pirmiausia, ES turi užimti lyderio vaidmenį ir tai, kad Europos parlamentas dabar sutikimą iš, išdavė, tai yra puiku, nes valstybės narės jau yra viduje baigusios kai kurios ratifikavimo procesus. Na ir žiūrėsime, kaip toliau kauarme bus um, kalbamasi su valstybėmis narėmis tam, kad kuo galima daugiau ES valstybių narių kažkaip bendrai parodytų tinkamą kelią ir galbūt tai būtų toks renginys, kai maksimaliai daug šalių galėtų ratifikuoti kartu. Bet aišku, mes labai aktyviai dirbame, bandydami bendrauti ir su partnerėmis. Yra šalių, kurias lengviau įtikinti nei kitas, bet aišku, daugiausia dėmesio turime skirti toms, kurios prisima daugiausia atsakomybės dėl to, kad yra svarbus importuotojai ar eksportuotojai. Mes keliame tą klausimą visais įmanomais būdais per dvišalius susitikimus. Ir dėl, priemonės, dėl priemonių neleisti importuoti ar eksportuoti tom šalims, tai galbūt tokia drastiškiausia, radikaliausia priemonė verčiantas šalis pasirašyti sutartį. Mes kas savaitę gauname ataskaitų iš delegacijų dėl tam tikrų šalių pozicijų, skaitant svarbia šalis, Kinija, Kinija galėtų būti tapti ta, kuri jau yra visai netoli nuo, nuo, nuo sutarties pasirašymo. Tačiau mes drausti joms gauti prieigą prie ginklų, galbūt tai nėra pirma galima priemonė, galbūt tai turėtų būti paskutinė priemonė bet Pierre Arno, kuris yra KOARM pirmininkas, gal irgi galėtų pridurti kažkokiu tai elementų, ypač turint omenyje Europos parlamento, ponios Lochbiller pasiūlymus dėl ekspertų paramos. Pieras Arno. Ar norėtų gal jis kažką pridurti? Ne. Tai tiek gal tada. Ačiū. Manau, galime baigti diskusiją šio klausimu. Aš tik kelias pasadas pasakysiu, aš kilusi iš Vokietijos, mes padidiname reikšmingai ginklų eksportą ir keičiasi pats mūsų kanclėjas požiūris. Negalime eksportuoti tą šalis, kur pažeidžiama žmogaus teisės, tačiau mes turime eksportuoti ginklus į tas sritis, kai tai yra susijęs su mūsų saugumo interesais. Dėje visą tai nevyksta tinkama kryptimi. Visuomet e, yra reikalavama, kad nacionaliniai parlamentai ir taip pat nevyriausybinės organizacijos reikalauja to, kad nacionaliniai parlamentai gautų visus leidimus dėl ginklų, skaidru, ginklų eksporto, tai užtikrintų didesnį skaidrumą tačiau trūksta žinių dėl žmogaus teisų situacijos vieno ar kitoje šalyje. Ir dėja, kol kas dar nėra sukurta specialaus įstatymo. Koarm e, renka žinias informaciją apie visą patirtį ir praktiką. Ir, pavyzdžiui, ginklų eksportas galbūt nėra toks sėkmingas, kaip eksportuojant Kalašnikovo automatą. Dabartinis eksportas į Meksiką buvo dokumentuotas ir, kaip jūs sakėt, koks ir e, skirtumas, kaip parduodama armija ir kaip parduodama policijai. Meksikoje šalies viduje tie šautuvai Hekla Koch patenka į kažkokiu aktyvistų rankas ir dabar šalis sureagavo į atliktą tyrimą ir pasakė, kad tai dviejų darbdavių atsakomybės reikalas, kad čia remiamasi įmonių politika. Tačiau taip ne, neturi vykti ir mes E, turime sukaupę labai daug dokumentų ir ketiname paduoti į teismą tas įmonės. Žinoma, priklausys visą tai nuo teismo sprendimo. Toliau jūs kalbėjote apie Saudo Arabiją. Mes visi pasižiūrėsime, kiek galima plačiai šią temą nušviesti parlamento rengiamojo uh, E, rengiamam pranešime dėl Saudo Arabijos. Dėl Saudo Arabijos dalyvavimo skatinant ginklų tiekimą į konfliktinius regionus. Yra pasiūlymas tai nedaryti, tačiau dėja kompromise dėl to tam nebuvo pritarta. Mes turtim užtikrinti stiprią politinę valią parlamente tai yra įvertinti pasiekmes ginklo eksporto. Dar kartą noriu padėkoti už šias diskusijas. Galbūt ateityje dažniau surinksime tokių diskusijų. Tai darysime savo komitete. Taip pat dėl Nobelio premijos, kai kalbama apie saugumų užtikrinimą ir galėsime galbūt prisidėti prie karų mažinimo ir ginklų priekybos mažinimo. Dėkuoju dar kartą. Galime trumpiau baigti, greičiau baigti savo posėdį ir toliau tęsime posėdį trečią valandą, pateiksime naujausią informaciją dėl Rano.